Ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, e, sveiki susirinkę į rytinę posėdžio dalį. Iš tiesų dabar nagrinėsime labai svarbę temą. Praėjusioje kandencijoje šiam klausimui skiriame labai daug laiko ir mūsų komitete, ir kitose komitetuose. Uh, E, tačiau turime pakartotinai gilintis į šį klausimą, nes dar iškilo visokių papildomų klausimų, todėl norėčiau padėkoti komisijos atstovams, kurie suteikė mums galimybę šiandien pasigilinti kai kuriuos klausimus ir aišku labai gaila, kad daug kolegų praranda šią galimybę gauti papildomą informaciją, nes iš tiesų ta papildoma informacija kartais padeda priimti tinkamą sprendimą. Taigi sveikinu komisijos atstovus, ypač pona Vilmort ir jo du kolegas. Jie atsakys į tuos mūsų klausimus, kuriuos mes pateikėme raštu, o paskui išklausę jų galėsime užduoti dar papildomus klausimus. Taigi, prašau, galite padėti, pradėti. Nežinau, kuris iš jūsų nori pradėti. Prašau. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė. Ačiū parlamento nariams už tai, kad priemėte mus e, šio, į šį komiteto posėdį. Dėkuoju komiteto mm, atstovams. Čia yra generalinio direktorato atstovai, įmonių, aplinkosaugos. Taigi pradėsime posėdį ir tikiuosi, kad jis vyks sklandžiai. Gerbiamas pirmininkė. Noriu Jūs informuoti, galbūt Jūs leistumėt man tris minutės e, apskritai pakalbėti apie dabartinę situaciją. Žinote, kad vicepirmininkas Stajani ir komisaras Potočnikas e, išvyko į Helsinkį ir kad pabrėžtų REACH ir cheminių medžiagų agentūros svarbą ir pabrėžti, kad 1 gruodžio yra registracijos data kuri yra mums visiems labai svarbi. Tai buvo pabrėžta jų abiejų e, politinė prasme. Tuo pačiu metu dėl šios priežasties mes įkūrėme trijų institucijų grupę - komisija, e, agentūra ir pramonės atstovai e, susibūrė grupė, kuri vadinama direktorių kontaktinė grupė ir jos tikslas yra išsiaiškinti, kokios galėtų, kokios galėtų būti problemos susijusios su registracija ir rasti tų problemų sprendimą, remiantis ryč e, teisinėmis nuostatomis kad mūsų e, chemijos pramonės sektorius, energija, ar mes, e, agentūra, ar mes patys galėtumėm skirti visą savo energiją tam, kad pradėtų veikti registracija nuo gruodžio pirmos. 27 klausimai buvo priešti kaip problematiški. Visi šie klausimai buvo išspręsti ir išspręsti gana veiksmingai. Ir darbas toliau sklandžiai tęsiamas. Taip pat yra klausimai kilę išnaudotojų tiekimo grandinėje. Ir mes iš komisijos pusės organizavome uh, direktorių kontaktinės grupės kontekste susitikimą su atstovais ir cheminių medžiagų agentūros atstovais. Tai buvo labai konstruktyvus posėdis, kurio metu mes bandėme išnagrinėti tikrasias realias problemas, nes, kaip galite įsivaizduoti, iš tiesų yra sunku šiame plačiame kontekste rasti visas e, problemas. Tačiau mes atviri klausimams, mes pasirengę ieškoti sprendimų. Tai, ką norėčiau pabrėžti, pirmininkė, direktorių kontaktinės grupės e, rastus sprendimus, priimtus sprendimus jūs rasite mūsų tinklalapyje. Taigi tie sprendimai iš karto buvo paversti aktyvę politiką, veiklos kryptimis. Ir tame tinklalapyje jūs galite e, sužinoti, kaip toliau vyks veik, veikla. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad tai yra geras pavyzdys partnerystės tarp komisijos, cheminių medžiagų agentūros ir pramonės sektoriaus. Tam, kad ryčiai įsigaliotų gruodžio pirmą ir kad tai būtų e, apvainikuota sėkme. Tai tiek norėjau pirmininkė bendrai paaiškinti situaciją. Dėkoju, o kas dabar, kas tęs? Okay. Yeah. Will, will over, uh, okay. So, yes. yes. So first... Taigi, pirmą klausimą mes turime, aš jo neskaitysiu. Aš tik pasakysiu, ką mes parengėme. Panašu, kad e, registracijos e, procesas yra parengtas, kad prasidėtų pirmą e, numatytą datą. Visas procesas yra cheminės agentūros tinklalapyje e, išdėstytas, kuris yra atnaujamas kasdien nuo 25 spalio. 8502 dosie buvo jau įregistruotos ir ECA tikisi apie 85 tūkstančių dosie, kad jos bus užregistruotos per pirmąjį numatytą terminą registracijai ir registracijos procesas E, rodo, kad registruomų medžiagų skaičius didėja ir 85 tūkstančiai dosie numatytų atitinka e, numatytą skaičių komisijos. Tai yra atsakymas pirmo klausimas. Toliau, antras klausimas. Pirminkė. Vienas, viena iš naujovių ryč tai yra komunikatų e, komunikacijos tarp gamintojų ir naudotojų įvedimas. Pramonė reikia laiko integruoti naujas, naujus nurodymus, naujas taisyklės, kad naudotojai tiekimo grandinėje galėtų naudotis šiomis nuostatomis nuo 6 iki 12 mėnesių yra skiriama patenkinti nustatytus reikalavimus. Ir ryč E, skiria laiko įmonėms prisitaikyti prie naujų reikalavimų. O komisija pabrėžia, kad yra būtinybė e, stebėti, prižiūrėti situaciją ir nustatyti tas įmonės, kurios, kuriams gali iškilti sunkumų adaptacijos, šiame adaptacijos etape. Ir medžiagų, cheminių medžiagų gamintojai ir importuotojai, e, jie taip pat gali patirti sunkumų ir reikia tos klausimus taip pat išsiaiškinti. Taigi komisija suorganizavo specialų seminarą, kad patenkintų e, e, reikalavimus. Pirmininkas, atsakykite antrą klausimą, tuomet mes išklausysime parlamentarus. Taigi 27 rugsėjo buvo organizuotas seminaras. 40 į pramonės atstovų buvo, taip pat naudotojų, kur posėdžio metu, seminaro metu buvo išklausyti, išklausytos visos problemos ir įvairios asociacijos e, suteikė informaciją, kad nėra jokių nerima keliančių ženklų, jokių rimtesnių problemų. Ir tai rodo gerą komunikaciją tiekimo grandinėje nuo gamintojų iki galutinių vartotojų. Ir ta komunikacija vyksta tam, kad užtikrinti tinkamą cheminių medžiagų tiekimą. Ir kad būtų galima palengvinti galimus trikdžius cheminių medžiagų tiekimo grandinėje. Okay, so Yra klausimas dėl darbo tvarkos. Charles Chichester. Pirmkia, man atrodo, kad komisijos atstovas tiesiog skaito surašytus atsakymus. Ir turiu pareikšti, kad tai yra piknaudžiavimas komiteto laiku. Tai visiškai mums nepadeda. Jeigu yra rašytiniai atsakymai, tai galbūt reikėjo juos iš anksto išplatinti prieš šį posėdį, kad mes atim laiko su jais susipažinti, apsvarstyti ir pateikti jums papildomų klausimų. O čia mes iš tiesų švaistome laiką. Ir man tai visiškai nepatinka, žinoma, aš negaliu dabar to pakeisti, tačiau aš noriu, kad būtų užregistruotas mano nepasitenkinimas. Gerai, mes pasižymėjome, tačiau negalime nieko pakeisti. Mes įteikėme klausimus raštu ir dabar turime išklausyti atsakymų. Tai buvo du pirmieji klausimai. Mes dabar nu, turime susitarti, ar norime išklausyti visų atsakymų ir tada diskutuoti. Manau, kad tai būtų logiškiau. Gerai, visi sutinkate, tai gerai, galite tęsti, prašau. Viena pastaba, žinoma, Tai yra tarsi judantis taikinys. Ir jeigu aš vakar pristatyčiau tam tikrus skaičius, šiandien jau jie būtų pasikeitę, taipgi nemanau, kad būtų tikslinga tai daryti. Toliau, trečias klausimas. Pramonė turi gerinti komunikaciją su tiekėjais ir gamintojais tam, kad užkirsti kelią trikdžiams tiekimo grandinėje. Ir direktorių grupė turi parengti scenarijus ir galimus scenarius ir jų sprendimo būdus. Ketvirtas klausimas. Manau, svarbu priminti rezultatus išplėstinio poveikio vertinimo dėl ryč, kuris buvo atliktas bendradarbiaujant su pramonės atstovais. Ir ten buvo vertintos sąnaudos naudotojų Ir tai siekia nuo 0,5 iki 2,5 milijardų eurų. Ir tai rodo, kad medžiagos e, kainuos daugiau vartotojams tiekimo grandinė negu jų registravimo kaštai. Ir taip, į tai buvo atsižvelgta, į tą susirūpinimą šią problemą buvo e, atsižvelgta atliekant poveikio vertinimą. Pramonės asociacijos atkreipė komisijos dėmesį į tai, kad tam tikros medžiagos teoriškai galėtų būti išimtos iš rinkos dėl didelių sąnaudų. Tačiau turime informaciją iš gamintojų pusės, kad jie nemato jokios grėsmės, kad jų gamybos planai būtų kaip nors neigiamai paveikti ryč. Tačiau kai kurios medžiagos gali būti išimtos iš rinkos dėl to, kad kai, kurio, kai kurie naudotojai, galutiniai naudotojai gali patirti papildomų išlaidų susijusių su tų medžiagų registracija. Taigi reikia konkrečių konsultacijų, konkrečių patarimų, kaip reikėtų elgtis šioje situacijoje. Direktorių konsultacinė grupė nustatė prioritetinius klausimus ir tai kon kontaktų grupiai yra patikėta e, stebėti, prižiūrėti susidariusią situaciją pagal nusatytus galtinius terminus. Ir stebėti, kad pramonės sektorius atitiktų ryčiai iškeltus reikalavimus ir taip pat reaguoti iškilus sunkumams. Penktas klausimas. Komisija labai atidžiai peržiūrės patirtį sukauptą pirmo registracijos periodo laikotarpiu ir padarys tam tikras išvadas ir dėl to komisija yra pasirengusi atlikti daugybę tyrimų ir cheminių medžiagų agentūra įvertins praktinės pusės šios pirmos registracijos fazės ir leis parengti tam tikras išvadas iš gautų pamokų pirmos registracijos fazės metu ir leis pakoreguoti registracijų, būsimus registracijos terminus. Komisija kitais metais organizuos konferenciją, e, kaip suinteresuotosios šalis vertina šį procesą ir taip pat atkreips dėmesį į kitą nustatytą terminą. Šeštas klausimas. ECA savo tinklatalpyje paskelbė medžiagų sąrašą, kurias nustatė pramonė 2010 metais e, registracijai. Taip pat medžiagų, nusta, surašytos medžiagos, kurios nepateko į tą sąrašą, tačiau yra poreikis toms medžiagos. Ir čia reikėtų suderinti to, tos du sąrašus. Ir Eika nusta, pasakė, kad iki e, spalio pabaigos pateiks sąrašą galutinį pagal poreikius, įtraukiant ir tas medžiagos, kurios dar nebuvo registruotos. Kai nėra visiškai aišku, ar gamintojas įregistravo tą medžiagą, bet jinai yra reikalinga galutiniam naudotojui. Toliau, buvo įsteigta direktorių konsultacinė grupė ir aš jau minėjau, jinai reikalinga tam, kad nustatyti dialogą tarp komisijos ECA ir pramonės atstovų. Ir Tos grupės darbas pasiteisino, jis yra labai sėkmingas, leidžia rasti sprendimus, e, kalbant apie ryčių e, teis, teisinės nuostatas. Ir yra svarstoma, kad būtų galima išplėsti dalyvavimą direktorių kontaktų grupėje. Taip pat išplėsti įgaliojimus tos grupės ir Yra jau dabar aišku, kad yra būtinas tolesnis testinis šios grupės darbas, nes bendradarbiavimas yra labai svarbus ir tikrai duoda daug naudos. Aštuntas klausimas. Eke nusta, yra numačiusi nepaprastosios padėties planus tuomet, kai lapkričio 30 baigsis pirmas registracijos etapas ir priklausomai nuo poreikio ECA numato e, padidinti savo darbų apimti priklausomai nuo e, poreikių. Ir taip pat e, bus, apie visus naujus pokyčius bus informuoti, informuoti visi suinteresuoti asmenys. Um, Aš tęsiu devintas klausimas dėl muitinių. Mūtinių klausimas yra didžiulis iššūkis ir mes e, dirbame su e, kitų generalinių direktoratų dėl ryč įgyvendinimo. Ryč sukūrė formą keistis informacijai dėl ryč įgyvendinimo agentūros viduje, kuri koordinuoja valstybių narių institucijas atsakingas už ryč, ryč įgyvendinimą kad būtų galima suderinti ryč įgyvendinimą visoje Europos Sąjungoje. Taip pat nustatyta darbo grupė da, bendradarbiavimui su muitinėmis. Ta grupė dabar rengia rekomendacijas nacionalinėms muitinių institucijoms, kaip reikėtų tinkamai gyvendinti ryč. Be to, 675 reglamentas nustato reikalavimus dėl rinkos stebėjimo ir ten yra e, konkretus įpareigojimai muitinių institucijoms kontroliuoti e, e, produktų patenkančių į rinką e, kokybę. Toliau, mažos ir vidutinės įmonės atsižvelgta į jų padėtį, rengiant ir įgyvendinant ryč. Jos gaus naudos iš sumažintų mokesčių, taip pat turės naudos gaudamos duomenų iš didesnių įmonių. Samoningumo didinimo, informatumo didinimo kampanijos taip pat bus rengiamas ir parengti specialūs gairių dokumentai, kurie taip pat e, yra skirti specialiai mažoms ir vidutinėms įmonėms. Gegužės mėnesį vicepirmininkas Tajani pabrėžė tų e, pagalbos centrų reikšmę ir būtinybę tinkamai aprūpinti darbuotojais, kad būtų galima įgyvendinti visus numatytus terminus ir reikalavimus. Rugsėjo mėnesį valdyba priemė sprendimą, kad dauguma nacionalinių pagalbos centrų imtųsi žingsnių užtikrinti e, sklandų darbą ir taip pat speciali tarnyba yra įsteigta padedanti medžiagų registracijai. Suinteresuotusios šalis pabrėžia, kad Tie pagalbos centrai yra e, tikrai reikalingi ir jais džiaugiasi e, pramonės atstovai. Taip pat yra didinamos galimybės gauti prieigą prie visų reikalingų dokumentų mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tai yra tarsi apibendrinti fa faktų dokumentai, dok dokumentų santraukos. Ir ten pabrėžiama, kad tie gairių dokumentai būtų parengti iki nustatytų galutinių terminų ir kad jie būtų prieinami mažoms ir tiesmin įmonėms 22 oficialiom ES kalbomis. Ir kad tai padėtų mažoms ir didinės įmonėms e, įgyvendinti visus reikalavimus, kurie yra nustatyti ryč. Taip pat mažos ir vidutinės įmonės turi turėti prieigą prie didžiųjų įmonių duomenų bazių ir tai turėtų vykti nediskriminaciniu būdu ir reikia užtikrinti e, vienodą požiūrį į mažas ir vidutinės įmonės. Ir taip pat reikia pranešti apie bet kokius pažeidimus ar neskaidrumo atvejus. Praėjusią vasarą vyko ginčiai dėl domenų dalymosi ir buvo parengtas specialus dokumentas dėl dalymosi duomenimis ir su šiuo klausimu susijusiais ginčiais. Ir galiausiai dėl vertimo. Eka pasiekė didžiulės pažangos, versdama pagalbinę medžiagą, ypač ryčių gairių dokumentus. Ir darbo programoje 2011 metams Eka yra numačiusi ir toliau atlikti vertimus, stengiantis atitikti esamus poreikius paklausą, bet tuo pačiu ir taupant lėšas. Kol kas yra anglų kalba dokumentai, tačiau pagalbinė medžiaga yra išversta. Ir 2011 metais komisija atliks įgyvendinamumo tyrimą, e, kad būtų galima pagerinti komunikacijos tarp suinteresuotų šalių ir agentūros lygį. Tiek informacijos ačiū. Ačiū už atsakymus. Ir dar kartą grįžčiau prie Čiazo Čičisterio komentaro, paprašydamas palikti mums jūsų atsakymus raštu, kad turėtume tinkamą kopiją, galėtume į tuos atsakymus labiau įsigilinti, tačiau dar turime dabar pusę valandos užduoti papildomiams klausimams. Pirmasis tą padarys kolega Langen. Ačiū labai už e, informaciją. Aš norėčiau pratesti nuo paskutinės minties, paskutinio atsakymo, tai yra poveikio mažoms ir vidutinėms įmonėms. Šis klausimas buvo vienas iš svarbiausių Europos parlamentui siekiant užtikrinti, kad didėjai chemijos pramonės koncernai, tis, kurie turi pakankamai galimybių įgyveninti ryšių reikalavimus, tuo tarpu mažos ir vidutinės įmonės dažnai gali būti dėl to priverstos atsisakyti tam tikrų medžiagų gamybos, nes registracijos sąnaudos yra per didelis. Jūs dviejose vietose minėjote, kad e, sąnaudų pasidalymas kartais sukelia problemų e, ir bandoma kurti konsorciumus, siekiant tuos kaštus pasidalinti, ar tik tai didžiosios įmonės būrėsi į tokius konsorciumus, ar turite ir mažų įmonių būrimosi pavyzdžių. Noriu pasakyti, kad šiame sektoriuje ypatingai mažos vidutinės įmonės skundžiasi dėl to, kad labai dideli kiekiai dokumentų ir įvairių formuliarų yra jiems e, atsiunčiami, kad jie būtų užpildyti. Ką jūs ketinate padaryti, kad be vertimo problemų e, sumažėtų ir ta bendra biurokratinė našta įvairių dokumentų pildymo mažoms rytims įmonėms. Ponai Vilmo, tai buvo užduotas klausimas, sako pirmininkas, galbūt reiktų jį iš karto ir atsakyti, kad po to nepamirštum. Ačiū. Nėra abejonės, kad mažoms vidutinėms įmonėms REACH reiškia didžiulį iššūkį. Siekdama padėti joms, ECA stengiasi išversti atitinkamas instrukcijas, papildomus dokumentus, taip pat ir pateikti jų santraukas, kad supaprastinta forma mažos vietinės įmonės galėtų su tais dokumentais susipažinti mažos ir vidutinės įmonės yra dėl konsorciumų e, sudarimo blogesnėje padėtyje nei didėjai koncernai, todėl e, komisija yra e, suteikusi ECA atitinkamą informaciją dėl konkurencijos taisyklių ir dėl galimybių burtis į tos konsorciumus. Tai manau, kad ta informacija yra paskelbta ECA tinklalapyje ir turėtų padėti mažoms ir tiems įmonėms e, įveikti šias aplinkybės. Dėl konsorciumų Aš dar noriu paklausti, ar mažos vidutinės įmonės vadovauja tokiems, tokiems konsorciumams, ar nevadovauja. Mes neturime e, informacijos dėl to, kas vadovauja ir nevadovauja tiems konsorciumams. Man susidaro įspūdis, kad, aišku, daugumai konsorcijų vadovauja didesnius pajėgumus turinčios didžiosios įmonės ir neturiu kol kas informacijos, negaliu jums, pateik, jums pateikti informacijos apie konsorciumus, kuri, kuriems vadovauja mažos vidutinės įmonės. Ačiū, pirmininkė. tikiuosi, kad mano vokiečių kalba pagerėjo, lyginant su pono Langino per kurį laiką. Ar komisija žino apie pramonės įmonių išreikštą susirūpinimą, rimtą susirūpinimą, nes iš jūsų atsakymų galiu padaryti išvadą, kad uh, E, iš tikrųjų komisijai galbūt trūksta supratimo arba netgi žinių, pavyzdžiui, kai kuriais klausimais. Pavyzdžiui, aš dar kartą pasikartosiu, kad perskaityti raštų parengtus atsakymus nėra labai prasminga, tai yra laiko švaistimas, buvo galima tuos e, atsakymus mums iš anksto išdalinti. Pavyzdžiui, jūs atsakymai pirmai klausimai, jūs minėjote 8,5 tūkstančio bylų e, kurios yra užregistravusi ECA per mėnesį iki gruodžio pirmos dienos pramonės įmonės baiminasi, tačiau kad gruodžio pirmą dieną jos nesugebės pasinaudoti visomis medžiagomis, e, kurios yra būtinos jų gamybos procesui užtikrinti, ką jūs turite omenyje e, kaip jūs ketinate užpildyti tas spragą tarp skaičių, kurios minėjote, tai 8,5 tūkstančių ir 48 tūkstančių medžiagų, liko tik penkios savaitės tam darbui atlikti. Sakydamas į antrą klausimą, nutraukiau atsakymą, atsiprašau už tai, tačiau jūs e, kalbėjote apie galimybę galtiems vartotojams e, per e, nuo 6 iki 12 mėnesių prisitaikyti prie naujos, naujų aplinkybių, e, siekiant įtraukti arba įsitikinti, ar visos medžiagos, kurias jie naudoja savo gamybos procese, yra užregistruotos ar neregistruotos, man buvo atsakymas neaiškus. Trečiasis klausimas buvo, ko turi imtis uh, pramonės įmonės, kad išvengtų trikdžių tiekimo grandinė. Jūs teigiate, kad direktoriai e, pateikė dalinį atsakymą šį klausimą, <laughs> tačiau nieko apie patį atsakymą neminėjote. Tai Tai jeigu aš būčiau pramonės atstovas ir man grėstų sustabdyti po penkių savaičių savo gamybos procesą, tai šiuo atsakymu nelabai apsidžiaugščiau. Atsakydamas į penktąjį klausimą, jūs minėjote apie mokslinius tyrimų rezultatus, tai tiksliau apie e, mokslinius tyrimų poveikio vertinimą, kuris turėtų būti atliktas kitais metais. Manau, kad jau truputėlį pavėluota yra e, šios pastangos. Galėčiau tęsti ir toliau, tačiau noriu tik tai pareikšti savo nuostabą, kad tiek laikui praėjus po teisės akto patvirtinimo e, šis dokumentas vis dar yra tik anglų kalba, nėra išverstas į kitas kalbas, tai yra tiesiog nesuvokiama. Negalite rasti jokio pasiteisinimo, išskyrus nekompetentingumą dėl tokios padėties. Taigi kur ta skuba ieškant atsakymų iš e, klausimą, nes e, tokiems projektams, kaip, pavyzdžiui, Airbus arba e, panašaus masto projektams, tai yra labai svarbus dokumentai, kurie privalo būti išversti, o komisija skubos tvarka turėtų reaguoti į dabartinę padėtį, ko ji nedaro. Taigi, esu labai nusivylęs. Ačiū. Gerbimo parlamentarui noriu pasakyti, kad nėra jokios atitikties čia. Noriu pasakyti, kad ta direktorių grupė, kurioje atstovaujama, kurioje atstovaujama komisijai, agentūrai ir pramoniai pradėjo darbą tik prieš kelius mėnesius ir ta direktorių darbo grupė identifikavo problemas, mes dirbame kartu su pramonės įmonėmis ieškodami atitinkamų atsakymų į kylančius klausimus, ypatingai problemas, su kuriamis susiduria pramonės įmonės. Tie sprendimų pasiūlymai yra skelbiami jeigu būtumėte geriau įsiklausęs mano atsakymą, tai būtumėte išgirdęs, kad agentūra yra paskelbusi, kokio pobūdžio sprendimai yra rasti ir kokiais būdais mes galime įgyvendinti savo įsipareigojimus. Taigi mes per pastarosius mėnesius labai sunkiai dirbome kartu su pramonės įmonėmis ir pramonė, jos atstovai dabar gali tik patvirtinti, kad kiekviena šalis deda visas įmanomas pastangas, mes turėtume jas dėti ir toliau. Dėl galutinių vartotojų, kuomet iškilo nauji klausimai, mes susitikome su e, šios grupės atstovais Kartu su jais veiksmingai siekiame įspręsti jiems iškylančias problemas, tačiau pagrindinis sunkumas yra tas, kad labai sudėtinga nustatyti konkrečias problemas. Pirmiausiai e, reikia konkrečiai nustatyti, kur ta problema slypi tiekimo grandinėje. Mes tą ir darome ir darysime artimiausių metų su galutiniais vartotojais bendraudami ir įtrauksime e, atitinkamus darbotokės punktus į direktorių darbo grupės posėdžius tam, kad tas problemas iškylančias aptartume. Toks būtų mano atsakymas į jūsų klausimą. Dabar gal Greihamas pakalbės. Taip, aš keletą pastabų turiu Jums. Dėl naudotojų tiekimo grandinė jų išreikšto susirūpinimo. Čia yra daug labai neiškumo. Kokios medžiagos, jeigu jų iš viso bus, bus išimtos iš rinkos. Ir tai yra tikrai daug nerimo verslui kelianti situacija. Ir jeigu daug medžiagų bus išimta iš rinkos, tai gali turėti reikšmingą poveikį daugeliu verslo įmonių kai jos nežino kol kas, kokios medžiagos bus išimtos iš rinkos ir kokį tai turės poveikį jų gamybos procesui. Taigi mes bandome ieškoti sprendimų. Idealu būtų išvengti kokiu nors trikdžių tiekimo procese. Tačiau mes negalime nukryti, nukrypti nuo reglamento reikalavimų. Todėl mes turime ieškoti tokių sprendimų, kurie palengvintų, sušvelnintų iškylančias problemas. Mes dirbame daug šiais klausimais, tačiau kol kas dar negalime pateikti jums konkrečių atsakymų, kokie bus tie sprendimai. Toliau, dėl REACH IT vertimo. Mano ankstesnis atsakymas galbūt nebuvo pakankamai aiškus. Dokumentacija ir interneto pagalbos puslapiai, kurie yra išversti, turi e, tam tikras e, nuorodas, kur galima rasti išverstus dokumentus ir taip pat dalis tų dokumentų nėra išverstų. Ir kol kas dar yra vertinama, kiek dokumentų ir kokios svarbos dokumentų bus išversta. Taip pat jūs kalbėjote apie dosie. Žinoma, dar nėra laikomas ir atitinkami visi reikalavimai. Tačiau Ankstesnė mūsų patirtis, laikantis ankstesnių reglamentų, rodė, kad e, yra tam tikrų netitikimų ir vėlavimų registruojant, taigi turime tai atsižvelgti. Toliau jūsų susirūpinimas dėl klausimų, kuriuos mes, kuriuos, e, atsakymus mes pateikėme, bet iš anksto neišplatinome. Kaip jau minėjom, tai yra labai sparčiai ir greitai besikeičianti e, situacija. Ir mes tiesiog stengiamės kuo naujesnę informaciją, pačią naujos informaciją jums pateikti ir dėl to negalėjome iš anksto parengti tą dokumentą ir išplatinti. Mm, Čarlzai, gali užduoti papildomą klausimą, o paskui atsakysime bendrai į visus toliau užduotus klausimus. Yes. Ačiū. Dėl laiko. Laikas yra ypatingai svarbus. Jūs minėjote prieš septynis mėnesius, kad buvo įsteigta e, speciali grupė Tačiau tai buvo labai vėlai, per vėlai padaryta, nes jūs ir pramonės atstovai jau suvokė, kad kils problemų. Prieš šešias e, savaitės buvo išsiaiškinta daug problemų, o jau galtinis terminas labai arti. Ir turint galvoj, kad reglamentas parengtas prieš penkis metus, gal galite mums įnešti šviesos, daugiau informacijos pateikti, kokia yra dabartinė situacija. Juk mes turime siekti galutinio tikslo Ir kaip su tais galutiniais terminais, ar jis bus įgyvendintas ir pasiektas tas galutinis terminas? Ačiū. Ačiū pirmininkė. Būdama viena iš šešėlių pranešėjų šioje dosie, galiu pasakyti, kad mes esame labai susidomėję e, sėkme ryč. Ir tai nėra biurokratinės esmė. Aš sutinku su ponu Čičesteriu, kad jeigu yra iškėlė daug klausimų. Jeigu jūs galite susitvarkyti su kel, keliais tūkstančiais registracijos, galite susitvarkyti ir su keliais klausimais, dešimčia klausimų. Mes čia norime ne biurokratinio sprendimo, bet e, išsiaiškinti didžiulės rizikas, didžiulius iškylančius sunkumus ir rasti jiems sprendimus. Nes būtent dėl to mes ir sakome, pramonės sektoriaus atstovams, kad štai čia yra tokie reikalavimai ir čia jūs turite sumokėti tą kainą, nes tam tikros medžiagos yra pavojingos, kelia pavojų. Kitas dalykas yra puiku išgirsti apie tuos, kurie galės sėkmingai gyventi šią procedūrą. Tačiau apie mirusias sielas, ar galite pas, mums suteikti informacijos apie tuos, kurie nesugebės to padaryti? Kal, kalbos problema daugeliui m, valstybių narių didžiulė problema. Ir tai gali sukelti papildomų išlaidų. Jeigu pačios valstybės narės turės versti dokumentus, tai jiems gali e, daug papildomų išlaidų sukelti. Ir galbūt daugeliu valstybių narių anglų kalba nėra jų verslo kalba. Ir manau, kad čia yra būtinybė mums gauti atsakymą raštu į šį klausimą prieš toliau tęsiant darbą. Ir taip pat noriu pateikti Jums klausimą. Ar agentūra, ar ar agentūros darbas yra pakankamas, jos reglamentavimas darbo yra pakankamas, ar jums reikia papildomos pagalbos iš parlamento pusės, ar jūs manote, kad jūs patėt galite su to susitvarkyti. Ir paskutinis klausimas, ką galvojate apie kitus reglamentus, e, kuriuos mes svarstame? Pavyzdžiui, biocidų direktyva, kitos direktyvos, nes iš daugelio šalių mes girdime kad dėl ryč mes dar nepasiekėme iškeltų tikslų, o kaip kiti teisės aktai. Ar jie padeda, sustiprina jūsų darbą, ar kaip tik e, trukdo jums pasiekti ryč iškeltų tikslų. Tai yra labai svarbu cheminių medžiagų gamintojams e, Europoje. Taigi manau, kad mes turime skirti šiam klausimui daugiau laiko. Norėčiau E, jums padėkoti. Aišku, būtų buvę puiku, jeigu būtumėm galėję pradėti posėdį laiku 9 valandą, tačiau 9 valandą buvo tik du parlamentarai salėje. Taigi dabar norėčiau paprašyti visų kalbėti trumpai, nes 10 valandą mes turėsime balsuoti ir kartais reikia laikytis taisyklių. Toliau ponia Kremat... ponas Krematsauros. E- Ačiū pirmininkė, niekas nebejoja registracijos sistemos svarba. Tačiau norėčiau pasidalinti su jumis keliais nuogestavimais, kuriuos išsakė ir ponas Čičisteris dėl terminų. Manau, kad būtina jų laikytis. Ponas Langenas minėjo mažų vidutinių įmonių svarbą ir per didelę joms tenkančią biurokratinę naštą. Būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę šiais klausimais kai kuriuos mūsų nuogastavimus jūs jau išsklaidėte, tačiau kai kurios mažos vietinės įmonės e, gamina nedidelį kiekį tam tikrų medžiagų ir joms gali būti kilusi grėsmė išnykti ateityje. Taigi reiktų svarstyti šios klausimus ir užtikrinti tų medžiagų uh, gamybos galimybės. Dar vienas specifinis klausimas, ar komisija rūpinasi tuo, kad vis daugiau bandymų yra atliekami su gyvūnais ir ateityje tų bandymų skaičius turės didėti. Ar manote, kad dėl to padidės E, bandymuose naudojamų gyvūnų skaičius ir ar tai galėtų padidinti kaupiamų duomenų apimtis. Ačiū. Pone Ek, kadangi esu buvusi pranešė dėl ryčiame komitete, su labai susirūpinusi ir prieš savaitę Helsinkė surengėme sustikimą su kai kuriais agentūros darbuotojais. Aš laikau ir vertinu jūsų atsakymus ne visiškai informatyviais. Visiškai pritariu kolegoms kalbėjusiems anksčiau, kad šis teisės aktas yra labai svarbus aplinkai, ES piliečiams, ypatingai toms šalims, kurios rimtai anksčiau nebuvo susidūrusios su šiais klausimais e, laikas, e, tas laikotarpis nuo sprendimo prieimimo turėjo būti pakankamas ir komisija mus informavo, kad viskas veikia e, sklandžiai, agentūra dirba irgi be problemų, dabar turime informacijos, kad kyla tam tikrų problemų. Pirmiausiai, pirmininkė, norėčiau aš asmeniškai vadovauti komiteto delegacijai, kuri vyks į Helsinkį ir e, pavasarį sustiks su agentūros darbuotojais. Manau, kad šį klausimą turėsime išspręsti per koordinatorių posėdį. Ir e, tokiu būdu mes susitikę galėtume nustatyti svarbiausias problemas ir e, sunkumus, Noriu paklausti, kokiu veiksmu įmatės, kad informuotumėte pramonės įmonės mažas ir vidutinės įmonės ir palengvintumėte jiems, joms gyvenimą. Ar suteikėte jiems daugiau laiko, ar daugiau informacijos suteikėte, ar ta darbo grupė, kurią jūs įkūrėte, manau, kad e, jos veikla e, nėra pakankama siekiant e, patenkinti atskirų įmonių poreikius tam, kad jos galėtų ir toliau saugiai ir sklandžiai dirbti. Ačiū, ponė Ulfskok. Mm, eh, eh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad reiktų konstatuoti, kad REACH buvo vienas ambicingiausių teisės aktų netgi visame pasaulyje ir mes galėtume didžiuotis juo, kalbant apie tas nuolaidas, kurios, kurias teko daryti išleidžiant šį teisės aktą, vis tiek reikia paminėti, kad jis yra pakankamai ambicingas. Aišku, čia vėl susidurėme su skirtingais interesais ir nepaisant jų mums pavyko patvirtinti tikrai kokybišką teisės aktą. Norėčiau paklausti dėl registravimo terminų. Kyla klausimas, kaip mažos įmonės gali laikytis tų nurodytų terminų mano frakcijai susidaro toks įspūdis, kad, kad komisija ir agentūra puikiai bendradarbiauja ir daro viską didžiųjų įmonių labui. Tačiau kaip yra su mažomis įmonėmis? Ir ta direktorių grupė, ką ji darys šioje srityje. Juk iki šiol ji tarsi bando e, atlikti tą darbą, kuris pagerintų ryč įgyvendinimą. Aišku, yra labai svarbu, kad teisės aktai būtų teisingai įgyvendinti, tinkamai įgyvendinti. Mes kaip teisėkuros institucija turėtume taip pat prisimti, iniciaty... E, prisimti atsakomybės, kalbant apie šį teisės aktą. Taigi mes turime daryti viską, kad šį teisės aktą būtų galima konstruktyviai įgyvendinti. Aišku, taip pat turime prisidėti ir prie problemų sprendimo. Tačiau dažnai atsitinka taip, kad iš musės yra padaromas dramblys. Ir galbūt dabar kaip tik ir yra toks etapas, kai bandoma e, sudaryti kažkokias dirbtinės kliūtis šito teisės akto įgyvenimui. Mums jo būtinai reikia. Norėčiau dar kartą paklausti. Buvo pasakyta, kad e, dokumentai yra išversti. E, kai buvo atsakoma į pono Čičester klausimą, buvo sakyta, kad tik dalis dokumentų yra išversti. Taigi man tikrai kyla klausimas, kodėl jūs taip skirtingai reaguojate į tą patį klausimą. Mes visuomet kovojame dėl e, to, kad visos įmonės būtų traktuojamos vienodai ir norėčiau paklausti, ar komisija žada pailginti terminą smulkioms ir vidutinėms įmonėms, kad būtų užtikrinta sąžininga prieiga. Anksčiau buvo e, kalbama apie tai, kad e, komisija bandys 400 procentų padidinti savo darbo pajėgumus. Taigi aš stebiuosi, kodėl niekas iki šiol nepasiūlė pa, tinkamai pailginti terminą. Ponas Lamsdorfs pasakys paskutinis. Ačiū pirmininkė. Aš visiškai pritariu poniai Hercu, kad mums reikia atskirti anglų kalbą kaip Šekspyro kalbą ir anglų kalbą kaip Europoje vartojama kalba ir ta kalba, kurią kalba Europos komisija Turiu pasakyti, kad esu labai nusivylęs, nes praeitie turėjome cheminių medžiagų testavimo sistemą ir mūsų šalia buvo valstybinė institucija, kuri išbandydavo, testuodavo visus cheminius produktus. Pagal Europos komisijos rekomendaciją mes panaikinome šią puikiai veikiančią instituciją, kuri testuodavo, išbandydavo medžiagas ir produktus. Dabar atsirado spraga tarp mūsų vartotojų, piliečių poreikių ir rinkos teikiamo cheminių medžiagų tiekimo. Aš tikiuosi, kad šis spraga bus panaikinta ateityje, tačiau esu labai nusivylęs, kad ta sistema, kurią siūlo komisija, dėja jinai neveikia. Ačiū. Okay, ich bitte um Verständnis. Angelika, oder ganz, ganz kurz. E, dėkoju, Angelika. Prašau, kalbėk labai trumpai, nes mums liko dvi minutės. Neužimsiu dviejų minučių. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau dar kartą palaikyti kolegą Langen. Aš vakar kaip tik uh, E, buvau susitikime su smulkiomis įmonėmis iš chemijos pramonės ryties, nes aš pati ateinu iš tos, atėjusi iš tos ryties ir iš tiesų yra labai daug įmonių Bavarijoje, kurios kasdieną susiduria su REACH e, reglamentu ir didžiulė problema yra tai, kad visi formuliarai yra pateikiami anglų kalba ir jeigu nebus pailginti terminai, nepaisant visos geros valios, e, mažoms įmonėms ir vidutinėms įmonėms bus tikrai labai sunku e, laikytis tų terminų. Kas antroje kalboje kiekvienas e, komisaras kalba apie tai, kaip yra svarbu padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms, taigi prašau atsižvelgti į tai ir įgyvendinat REACH reglamentą. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį komisijos atstovams Aš kaip tik pasiūliau jiems, atsižvelgiant į tai, kad 10 val. bus balsavimai, kad komisija dabar atsakys į pirmus penkis, šešis klausimus. Ji negalės atsakyti į viską labai išsamei. Jeigu jūs neturite nieko prieš išsamesnius atsakymus, komisija mums pateiks raštu ir mes tikriausiai dar turėsime grįžti prie šio klausimo, nes aišku, liks dar daug neatsakytų klausimų. Taigi, Prašau, atsakykite į pirmus klausimus, o paskui pateikite atsakymus raštu, prašau. Ačiū, pirmininkė. Pirmininkas. Ponios ir ponai, visi sakėte, kad tai yra labai svarbus klausimai, taigi prašau dabar skirkite dėmesį komisijos atstovams atsakyti jūsų pateiktus klausimus. Ačiū, trumpai. Buvo pateiktas klausimas apie riziką, ar mes nustatėm kokie, kokius nors rizikos faktorius, nes tai yra labai svarbu. Taip, mes nustatėme riziką, yra tam tikrų požymių, kad registracija iššaukia tam tikrus naujus pavojus, rizikas ir mes dabar nustatome tas rizikas, tengiantis užtikrinti saugumą. Mažos ir vidutinės įmonės. Taip, žinoma, mums rūpi mažos ir vidutinės įmonės, mes pritarėm jūsų susirūpinimui dėl vertimų. Uh, ir labai raginame cheminių medžiagų agentūrą toliau tęsti vertimo darbą ir pirmiausia išversti svarbiausius dokumentus e, skirtus mažoms ir vidinėms įmonėms ar mes susisiekėme su atskiromis mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. To negalime padaryti iš Briuselio, tai yra nerealistiška, jų yra tūkstančiais, dešimtim tūkstančių. Tačiau mes rengiame informacinės kampanijas, didiname informatumą, per pramonės asociacijas teikiame informaciją, tačiau negalime susisiekti su kiekviena atskira maža ar vidutinė įmonė. Toliau, bandymai su gyvūnais. Ryč yra daug nuostatų sumažinti poreikius bandymų su gyvūnais. Tačiau Priimant ryč mes priemėm sprendimą, kad reikės papildomų bandymų su gyvūnais, nors ir stengiamasi tai sumažinti iki minimumo. Ar ekai reikia papildomos paramos, pagalbos? Eka e, sakė, kad gali rasti papildomų išteklių jeigu reikės registracijai, jeigu iškils poreikis, taigi jai tos papildomos pagalbos dabar nereikia. Toliau, dėl terminų. Kodėl buvo specialus direktoratas įsteigtas šiais metais tam, kad būtų išspręstos iškilusios naujos problemos? Po vasaros mums e, pramonės sektoriaus atstovai iškėlė naujas problemas ir mes skubiai jas reaguojame. Toliau, kalbėjote apie mirusias sielas. Ar, ar mes dėja nenusatėme tokiu atveju, tačiau atlikome tyrimus, nu, nu, tar, esame suplanavę kitais metais atlikti daug tyrimus ir nemanau, kad turėsime kažkokių numirėlių ar kad gatvėse matysime mirusių žmonių kitais metais, taigi darysime viską, kad ryč e, būtų įgyvendinta. Ačiū. Dėkoju ir iš anksto dėkoju už kitus klausimus. Taigi dar kartą norėčiau pakartoti, kad į tuos klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta, bus atsakyta raštu. Taigi norėčiau padėkoti komisijai ir norėčiau pasakyti, kad mes tikriausiai dar prašysime jūsų apsilankyti mūsų komitete ir diskutuoti šią temą, nes akivaizdu tai yra labai aktuali tema ir be to tai yra puikus pavyzdys to, apie ką mes kalbėjomės vakar kai kada teisės akto poveikis iš anksto nėra pakankamai įvertinamas. Ir galbūt šis pavyzdys kaip tik rodo, kai kokias, kokius, kokias problemas vėliau sukelia teisės akto įgyvendinimas. Aš manau, kad mes turime būti pakankamai lankstus, e, bet apie tai dar kalbėsime. Dėkoju kolegoms, kurie uždavė klausimus, dėkoju komisijos atstovams, o dabar pereikime prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra balsavimas. Tikiuosi, kad visi atsinešėte savo balsavimo korteles. Šiandien balsuosime tikrai labai daug, todėl prašau visų jūsų būti dėmesingiams. Ar galim pradėti? Norėčiau, kad visi man šiek tiek padėtumėte ir būtumėte labai dėmesingi. Iš pradžių pradėsime nuo paprastesnių balsavimų, bet vėliau bus tikrai labai sudėtinga. Pona ir ponios, prašau dėmesio. Sekretoriatas pabandė balsavimo sąrašuose uh, E, juos sudaryti taip, kad mes laikytumės visų taisyklių, kurios yra labai sudėtingos ir kartais ginčytinos. Ir kitas dalykas, kurį norėčiau pasakyti, norėčiau, kad tie Norėčiau pasakyti tiem parlamentaram, kurie nėra pranešėjai ar koordinatoriai, yra iš tiesų labai sunku susidaryti bendrą vaizdą e, ryte gavus balsavimo sąrašus. Dėl visų jūsų norėčiau praši, paprašyti, kad mes visi turėtume pamastyti, kaip turėtume organizuoti savo laiką, kad turėtume daugiau laiko patikrinti balsavimo sąrašams. E, pranešėjai, šešėliniai pranešėjai, koordinatoriai, aišku, jie ir taip yra gerai informuoti apie tuos dokumentus, tačiau kai kuriems kolegoms tikrai yra sunku balsuoti ir apžvelgti tuos balsavimo sąrašus. Taigi balsuojame, tai yra pirmasis devintasis darbo tvarkės punktas. EB ir Jordanijos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo sustarimas yra supaprastinta e, procedūra. Ar, norė, ar galėčiau jūsų paklausti, kas pritarė šiam pranešimui? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. Toliau dešimtas darbo tvarkės punktas. Europos bendrijos ir Japonijos vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo sustarimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? E, patvirtinta. Vienuoliktas darbo tvarkės punktas. Europos bendrijos ir Ukrainos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo sustarimas. Kas už? Atsiprašau, prašau, ponė Ek. Aš pritariu jum, jūsų greitams, e, greitam e, vedimui, bet galbūt jūs galėtumėte padaryti trumpas pertraukėlės, kad mes tiesiog perverstumėme puslapį. Ar tikrai aš taip greit kalbėjau? Labai atsiprašau. Gerai pasistengsiu ateiti taip nedaryti. Taigi turiu kalbėti ir greičiau, ir lėčiau. Gerai, pabandysiu taip daryti. Taigi balsuojame dėl EB ir Ukrainos sustarimo. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Toliau Europos bendrijos ir Farerų vyriausybės susitarimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Na, o dabar sudėtingesnis dokumentas, 13 darbo tvarkės punktas, rengiant naują 2011-2020 Europos energetikos strategiją. Dabar aš turiu pats atsiversti tinkamą puslapį. Pone Ek. Uh, I, as a coordinator, uh... Būdama koordinatorė noriu pranešti, kad aptarėme balsavimo sąrašą, noriu atkreipti dėmesį į 27 A ir B kompromisus balsavimo sąraše. Mes e, kartu su ponu Oder ir Hatsimarkakiu 239 pakeitimą norime išbraukti iš 27 A kompromiso nes e, jis yra įtrauktas į 27b kompromisą, o dėl likusios dalies problemų nekyla, tačiau norėčiau šį 239 pakeitimą išbraukti iš 27a kompromiso. Antra pastaba. Paskutinis kompromisinis pakeitimas 54 yra kompromisas tarp dviejų politinių frakcijų ir tai nėra tikrasis kompromisas, o konsoliduota bendra pataisa, kurią teikia dvi politinės frakcijos, tai yra kompromisas dėl ponios podimata pakeitimo ir e, pono e, orderio, mano ir pono Hatsimarkakio pakeitimo. Teikiamas tekstas kompromiso neatitinka mūsų pateikto pasiūlymo ir aš norėčiau, kad dėl jo būtų balsuojama atskirai ir techniniu požiūriu neturėtų būti šis pakeitimas vadinamas kompromisiniu, netgi nekonsoliduotu. Tai 467 pakeitimas, pageidauju, kad būtų dėl jo balsuojama atskirai Ir aš tikiuosi, kad pateikus atingamus prašymus bus atsižvelgiama į mūsų frakcijos tokius pageidavimus. Ačiū. Ačiū. Klarska Babinska. Ačiū labai. Jūsų pozicija buvo jau žinoma anksčiau, pateikėme atitinkamą prašymą sekretariatui, sekretariatas patikrino ir pagal galiojančias darbo tvarkos taisyklės, tai yra kompromisinis pakeitimas, kalbant apie 27 B e, kompromisinė pataisa, jūsų pakeitimas yra 27 A, Taigi dėl jos bus balsuojama ir nėra jokios priežasties dabar išbraukti šį pakeitimą iš 27a kompromiso, nes e, padėties tai nekeičia. Pirmininkas, dabar diskusijos nerenksime šiuo klausimu. Žinote, kiek mums reiks dar balsuoti dėl visokių dalykų? Mes paprasčiausiai balsuosime. Čia mes turime apsispręsti, kaip elgtis. Jeigu teikėjas nori atsiimti savo prašymą balsuoti atskirai, gali tą padaryti. Tai yra formali procedūra, jeigu taip nėra daroma. E, ir e, dėl kompromisinių pakeitimų egzistuoja atitinkamos taisyklės e, ir jų aš turiu laikytis, nieko negaliu pakeisti. Šis klausimas galbūt išsispręs po to, kai įsigilinsime į detalės. Ar galėtume pradėti balsuoti ir po to jau pradėti diskusijas, kai e, pasieksime atitinkamą balsavimo vietą. Enčių nori pasisakyti dėl uh, darbo tvarkos. Aš negalėjau rasti savo balsavimo kortelės, atsiprašau. Uh, Aš e, pasiunčiau savo padėjėją atnešti man naują balsavimo kortelę, mes turėsime tai minės, sako pirmininkas ponas Horden, Maš, man škai nepriimtina, kad e, mes e, esame įtraukiami į kompromisą, jam nepritardami visiškai. Tai yra visiškai neįmanomas dalykas. Negalime leisti, kad dvi frakcijos susitarė dėl kompromiso ir visos kitos yra priverčiamas prie jos prisijungti, prie to kompromiso prisijungti. Ir atveju, toks atvejis yra dėl 420 ir 16 pakeitimų. Ir aš prieštarauju tokiai praktikai. Todėl mes, e, mums yra labai svarbu tą pabrėžti ir aš tikiuosi, kad ponios eik išsakyti komentarai ir reikalavimai bus įgyvendinti. Pirmininkas, ačiū, aš galiu Jums paaiškinti, e, kad e, jau turiu tokios patirties, kad mano teikiami pakeitimai buvo įtraukti į kompromisinius pakeitimus ir niekas mano leidimo arba sutikimo neprašė. Tačiau galima tik tai atsiimti savo atitinkamą pakeitimą ir tuomet jis bus neįtrauktas į kompromisą. Taisyklės to tarpu yra tokios, kad jeigu e, du, dvi pataisas teikia dvi frakcijos, jas galima sujungti į kompromisinį pakeitimą nelabai e, šių taisyklių logikos kartais taip pat suprantu, tačiau privalau jų laikytis. Galbūt tai būtų nebloga galimybė bendrai išsiaiškinti, kaip elgtis tokių kompromisinių pakeitimų atveju, nes mano patirtis šioje srityje taip pat e, nėra vienareikšmiška. Dabar siūlau laikytis galiojančių taisyklių ir atsižvelgti į kolegės ek ir jūsų pastabas. E, balsuoti, e, prašymus balsuoti dėl jūsų teikimų pakeitimų atskirai. Taip ir darytume, ar galėtume balsuoti, kolega Turmės, kolega Podimata dar nori kalbėti, dar negalime pradėti balsuoti. Techniniu požiūriu dėl 45 kompromiso, kuris yra sudarytas iš dviejų dalių socialistų, demokratų ir liberalų frakcijų. Jeigu liberalai nori uh, kad jie nedalyvautų tame e, kompromise, tai e, šios pataisos pakeitimo negalima vadinti kompromisiniu. Todėl manau, kad ponia Ek ir ponas Rodė yra teisūs. Pirmininkas. Mielas Klodai, Kiekviena frakcija gali teikti kompromisinius pakeitimus, to prielaida yra, kad yra du vienodi pakeitimai, kuriuos teikia arba panašus, kuriuos teikia skirtingos frakcijos. Dabar ir yra tokia padėtis, prašiau sekretariato išsiaiškinti, ar egzistuoja kokios nors taisyklės, pagal kurias būtų galima tokio pakeitimo nevadinti kompromisiniu. Ir e, taisyklės yra tokios, kokios yra, aš privalu jų laikytis dabar, o po to turėsime galbūt keisti ir gerinti savo darbo tvarkos taisyklės, ponė Podimatai. Po Pone pirmininkė, kalbant apie 45 kompromisą, šis pakeitimas, 45 iš tiesų apima du pakeitimus. Kaip ir sakė ponė Ek, Taigi iš vienos pusės yra kalbama apie techninius dalykus, iš kitos pusės apie turinį. Tai yra du pakeitimai ir mes manome, kad šitas kompromisinis pakeitimas apima būtent abu šios aspektus. Bet atrodo, kad e, čia yra kalbama tik apie techninį aspektą, todėl reiktų balsuoti atskirai dėl šių pakeitimų. Gerbiama kolegė, norėčiau pasakyti tokią neįprastą pastabą. Aš suprantu šitą ginčą, tačiau man atrodo, kad nebus problemos, nes e, dauguma pasisako taip, kaip jūs, tai reiškia, ta problema išsisprendžia. Bet aišku, mes galime dar ilgai diskutuoti apie procedūrą, tačiau galbūt siūlyčiau vis tik pradėti balsuoti. Ir pradėkime nuo ketvirtojo kompromisinio pakeitimo. Kas už? Prieš. Gera pradžia, ačiū. Na, o dabar stebėkite kartu su manim, kad aš ko nors nepraleisčiau. 41. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 40. Ir 42. Kas už? prieš susilaikė atmesta. Penktas kompromisinis pakeitimas, kas atsiprašau, praleidau. 45 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 54 trys dalis tekste pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečioji, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 57 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 34 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 69 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 75 dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntas kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Devintas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 11 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 12 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 13 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 105 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 106 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 107 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 14 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 15 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 116 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 117 antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. 16 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 145, kas už prieš susilaikė priimta. 17 kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. 150 ir 151, kas už prieš susilaikė priimta. Patikrinsime 150 ir 151. Pradedame balsuoti. Okay. Okay? Nein EPP too many. Neun EP, das kann doch nicht sein. Neun. Could we restart? Wir machen es noch. Balsuosime dar kartą. Dar kartą balsuojame. Pradėkite dar kartą balsuoti. Pradedame balsuoti dabar. neveikia balsavimo technika. Gal kas nors galėtų mums padėti išspręsti šią problemą? Skaičiuosime tada, kas už 150-151, kas už Jetzt haben wir, jetzt haben wir die Frage, ob bei der e- ar, da, ar buvo EPP narių per daug? Manote, kad jų per daug, bet man atrodo, kad buvo per mažai EPP rankų. Atsiprašau, čia juokas. Ja, ja. It's okay, but... Also wir haben 34 zu 34, 19 ir 6. Ar visi e, pritarėte man, kad priimti šitie pakeitimai. Ar dar yra mhm. kažkokių problemų? Nesupratau, ką sakėte. Reikia sudėti 34, 19 ir 6. Sekretoriatui ši užduotis skirta. Paprastai būna per mažai narių, dabar jų yra per daug. Please, can you tell it by micro? Perhaps you can tell it. Yes, uh, there are too many members voting compared to the number of uh, members in the. Per daug narių balsavo lyginant su narių skaičiumi komitete. Taigi, pagal balsavimo technikos parodymus visi tie nariai, kurių yra per daug, buvo EPP frakcijos nariai. Tačiau iš tiesų tas, ta balsų persvara nelabai įtakoja galutinio rezultato. Taigi e, kit, kitam balsavimui turime pasakyti, kad septyniais EPP nariais per daug balsavo. Tačiau iš tiesų skirtumas yra didesnis negu tie septyni nariai, todėl dabar nėra jokio skirtumo. Taip bent jau rodė balsavimo technika. Tačiau galbūt padarykime balsavimo testą. Ar visi sutinkate, kad išbandytume techniką? Taigi toksai testinis balsavimas, bandome balsuoti. Balsuojame dėl tų pačių pakeitimų 150 ir 151. Pradedame balsuoti dabar yra keturiais EPP ir dviem socialistais per daug. Kaip įdomu, keturi, keturiais EPP nariais per daug ir dviem socialistais. Dabar trys, trimis per daug. Okay. Su socialistais dabar jau viskas tvarkoje ir e, dviem EPP nariais per daug. Prašau dviejų EPP narių ištraukti korteles ir galbūt tą patį darykime ir kai balsuosime dėl kitų pakeitimų. <laughs> okay. Now? Now, now, now okay. and the vote is? Yeah. Oh, well, no, we have 50, 53 voting. 53 right voting. 53 voting. And now we went... 53 nariai balsavo. Na, o dabar balsuosime dar kartą. Dabar prašau balsuoti tik tų žmonių, kurie va ką tik dabar balsavo. Bals, ne visi balsuokite, o tik tai tie, kurie dabar balsavote. Okay. 53 have voted. Yeah. Mm -hmm. And the vote is 30, 21. 30 zu 21 zu 2. 30, 21 ir 2. Geras rezultatas. Rezultatas yra aiškus. E, Pritarėme E, priimame šios pakeitimus 30 buvo už, 21 prieš, 2 susilaikę. Labai aiškus rezultatas. Tačiau dabar prašau visų frakcijų, kad balsuotų tie jų nariai, kurie da, balsavo ką tik dabar. 224. Kas už? Šešioliktas A straipsnis 224 pataisa, kurią pateikė ponė Ek. Kas už? Prieš susilaikė, priimta. 154 atkrenta. 155 pakeitimas. Kas už? 155. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. Patikrinsime gerai. Tikriname 155 pakeitimas. Prašau balsuoti tik tų, kurie ir prieš tai balsavo. One too much? No, no, no. no. That's okay? That's okay. Okay, vote is closed. Baigiame balsuoti. Atmesta. 22 už 25 prieš atmesta. 4, 18 e, kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 19 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 168 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 20 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 182 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 183 kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 21 kompromisas kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Kai keliate rankas, kelkite jas aiškiai. 187 kas už? prieš susilaikė atmesta. 189. Gerai, patikrinsime 187. Baigiame balsuoti. Atmesta. 189. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 22 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. 23 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. 20, 207 pakeitimas kas už, prieš. Norėčiau dar kartą paprašyti pakelti rankas tų, kurie yra už. Kas prieš? Susilaikė priimta. Patikrinsime gerai, tikriname 207 pakeitimą, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Vienu EPP nariu per daug. Dabar gerai, balsavimas baigtas. Priimta. 24 kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimta. Kompromisas 24. Kompromisas 24 plus 1. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. Patikrinsime, tikriname 24 plus 1 kompromisą. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 212 pakeitimas kas už? 212 kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 214 kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 32 kompromisas kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 25 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 26 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 234 kas už, prieš, susilaikė, priimta. siebenundzwanzig a zustimmung dvidešimt septintas a kompromisas kas už prieš Patikrinsime. Balsuojame dėl 27a kompromiso. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Dvidešimt aštuoni už, dvidešimt trys prieš priimta. Tai tuomet 27b kompromisas atkrenta. 28 kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimta. Atsiprašau, kom, vienas atkrenta pakeitimas, 29 kompromis, kompromisas kas už, prieš. Dar kartą prašau pakelti rankas tų, kurie už, kas prieš, susilaikė priimta. 30 kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimta. 262 ir 263 pakeitimai kas už, prieš susilaikė priimta. 31 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. 276 pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. 33 pakeitimas kas už, prieš susilaikė taip pat priimta. 35 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. 36 kas už, prieš susilaikė priimta. 292 kas už, prieš. Dar kartą prašau pakelti rankas kas už 292, kas prieš, susilaikė, atmesta. 294 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 37 kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimta. 38. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 302 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 303. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 304. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 39 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 316 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 315 kas už, prieš, susilaikė priimta. 40 kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimta. 41 kas už, prieš susilaikė priimta. Žodinis pakeitimas dėl 38 dalies antrosios dalies, kas už prieš susilaikė priimta. 42 kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. 43 kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. 342 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 300... Patikrinsime 342 pakeitimą, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta 24 už 25 prieš. 44 kompromisas, kas už, Atsiprašau, praleidau. 346 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 349. Kas už, prieš, susilaikė. Kas už 349 pakeitimą dar kartą pakelkite rankas. Prieš, susilaikė priimta. 44 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 45 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 363 pakeitimas kas už, prieš. Dar ne, nebaigėme balsuoti, jau šaukėte, kad reikia tikrinti. Truputį per greitai dirbate. Kalbėtoje kalbame mikrofoną. Man atrodo, būtų gerai matyti, kas balsavo už ir kas prieš. Todėl aš ir paprašiau patikrinti rezultatus. 63 direkt elektronisch abstimmen. Vote is open. 63. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Okay. Closed. And clear. relative clear. Balsavimas baigtas ir viskas aišku. 356 pakeitimas. Kas už? Atsiprašau, jis atkrenta. 46 kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. 362 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. 47 kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. 370, kas už, prieš, susilaikė priimta. 48 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 377 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Visuomet prašoma patikrinti, kuomet balsuojama už pono turmeso pakeitimą, taigi tikriname. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Trišimtai septyniasdešimt aštuntasis kas už. Prieš susilaiko pritarta. Visi kiti atkrinta. Kas nori pastikslinti? Dėl 370 8. Pageidaujama pasitikrinti dėl 378 pradedame balsuoti. Balsuoti baigiama vienu konservatorių frakcijos atstovų yra per daug tarp balsuojančių, dabar atrodo viskas tvarkoja, balsuoti baigiame. 49 kompromisas dabar, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 50 kompromisas už, prieš, susilaiko, pritarta. 389 žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 390 kas už, prieš, Dar kartą balsuojame dėl 390, kas už, prieš, pasitikslinkime elektroniškai, balsuoti pradedame, balsuoti baigiame, pritarta. 393, kas už. Ar galėtumėte pasakyti, kokiu rezultatu buvo patvirtinta? 80, tai yra 28 už 24 prieš, ne vienas nesilaikė. Tikėkite bent jau sekretoriato atstovais, jeigu manimi netikite, sako pirmininkas. 323 už prieš susilaiko pritarta. 51 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 404 už prieš susilaiko pritarta pasitikslinkime. Dėl 404 balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta 405, kas už, prieš, susilaiko pritarta 406, už, prieš, susilaiko pritarta 407, už, Atkrinta 407. Dabar 52 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 412 už, prieš, susilaiko atmesta. 413 už, prieš, susilaiko pritarta. 53 už, prieš, susilaiko pritarta. 417, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 420 iš dviejų dalių, kas už pirmą dalį su žodiniu pakeitimu. Kolega Turmes prašo žodžio, ar kas nors kitas, kas suteikia žodį, aš, ponai, rodį. Aš norėčiau prieštarauti šiam žodiniam pakeitimui, Tai yra žodinis pakeitimas, kurį pranešėjas įtraukė į mano ir ponios Ek pakeitimas, su kuriuo mes nesutinkame, mes norime, kad būtų balsuojama dėl mūsų originalios pirminės 420 pakeitimo redakcijos. Buvo prieštarauta šiam žodžiam pakeitimui, jis yra nepriimtinas, reikia išsiaiškinti procedūras tarpusavyje ir e, taisyklė yra tokia, kad jeigu kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui, dėl jo nebus balsuojama, taip ir elgsimės. Prašau, kalbėtoja kalba ne į mikrofoną. Kiek aš buvau informuotas sekretariato atstovų, jūs turite tokią teisę įtraukti į dokumento teksto pakeitimo nuostatas. Nur um ganz sicher zu gehen. Also, natürlich. Pirmininkas, kad būtume visiškai tikri, kiekvienas pranešėjas gali atitinkamai pažymėti pliusais ar minusais balsavimo sąraše atitinkamus pakeitimus. Tačiau jeigu yra teikiamas žodinis pakeitimas ir kas nors e, prieštarauja tam žodiniam pakeitimui, tai neprisideda prie vidaus klimato gerinimo komitete, savaime suprantame, Tačiau tokiu būdu, jeigu yra pareiškiamas prieštaravimas, dėl žodžio pakeitimo nėra balsuojama. Taigi taip dabar įvyko ir mes dabar balsuosime dėl 420 pakeitimo pirminės versijos iš dviejų dalių susidaro, kas už pirmąją dalį, kas prieš. Kas susilaiko pritarta, antroji dalis kas už, kas prieš, Pasitikslinkime elektroniškai dėl antrosios dalies. Pradedame balsuoti. Žodinių pakeitimų nėra. Balsuoti baigiame. Atmesta. Keila. 424 iš dviejų dalių. Na, a, taip pat su žodiniu pakeitimu, ar kas nors prieštarauja. Ne, dar pirmiausiai pirmininkas atsiprašo, reikia balsuoti dėl 422, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Dabar 424, dvi dalys at, prieštaraujama kol, žodiniam pakeitimui, kolega rodė, prieštarauja, todėl balsuojame dėl originalo, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta. 54 kompromisas, svetingoji dalis, balsuojame dėl kompromiso, po to dėl atskirų pakeitimų, kas pritarė 54 kompromisui, žodžio prašo ponė Ek. Kaip matote, yra teikiamos dvi pataisos, vieną teikia ponia Padimata, kitą e, aš tarp kitų autorių, 426 ir 7 pataisos, kaip konsoliduotos pataisos. Aš pritarčiau balsavimo sąrašo pasiūlymui. Balsuojant, aš pirmiausia siūlyčiau balsuoti dėl ponios Padimata pakeitimo, po to dėl mūsų pakeitimo, nes aš nenoriu, kad mūsų pakeitimas 427 būtų sudėtinė 54 kompromiso dalis. Pirmininkas nelabai suprato, ko nori kalbėti. Ar jūs atsimate savo 427 pakeitimą? Ne, jūs nenorite atsimti, norite, kad būtų balsavimo atskirai. Sekretariatas mums e, tvirtina, kad Galima balsuoti dėl kompromisinio pakeitimo tokio, kaip jis yra teikiamas, tai jau balsuosime. Jeigu nenorite, kad jis būtų tame kompromise, galite jį atsijimti. Toks mano yra klausimas. Pone Ek, jeigu kitos frakcijos dvi teigia konsoliduotą pakeitimą, kurio 50 procentų sudaro mano pakeitimo dalis, aš nemanau, kad yra teisinga 54 komp e, pakeitimą vadinti kompromisiniu ir dėl jo balsuoti, nes mes e, nemanome, kad tekstas yra identiškas, nes tokiu būdu yra tam tikra prasme uzurpuojamas mano pakeitimas. Pone Ek, aš supratau, e, ko jūs siekiate, mes jau aptarėme šį klausimą aptardami darbo atvarkę, tačiau aš negaliu remtis tuo, ką suprantu, suvokiu e, arba pritariu, aš privalau laikytis taisyklių, kurios galioja. Sekretariatas teigia, kad galima balsuoti dėl tokio kompromisinio pakeitimo, todėl taip ir darysime, galbūt reiktų bendrai mums pasiaiškinti visas aplinkybės, tačiau dabar, jeigu jūs norite, ponia Padimatė, galite atsiimti savo pakeitimą. Nes tokia yra procedūra. Pone pirmininkė, kompromisinis pakeitimas numeris 54 sudaro tik tai dvi pataisus. Mano pataisa ir pataisa, kurią pateikė ponė Ek ir ponė Rodė. Ir jeigu mes pateikę šias pataisas nemanome, kad kompromise atsispindi mūsų pataisų turinys, o ne, e, jis remiasi e, šiomis pataisomis, tai kompromiso nėra, mums reikia balsuoti atskirai. Pirmininkas, jūsų argumentą aš puikiai suprantu, galiu jums tik pranešti arba informuoti apie šimtus pataisų, kurias pats teikiau ir kurias buvo įtrauktos į kompromisą ir aš nemaniau, kad jų turinys yra visiškai atspindėtas kompromise, niekam nebuvo tai įdomu, tokia yra procedūra galiojanti. Aš turiu vadovautis procedūra, labai dėl to apgailestauju. Tačiau manau, kad tai yra precedentas ir verta būtų į labiau įsigilinti ir ateityje galbūt pateikti procedūrą. Daugiau šio klausimų nediskutuosime, balsuome dėl 54 kompromiso. Ponas Čičis, tai prašau, ar būtina? Taip, prašau. Jūs privalote įvertinti pirmininkę, ar būtina balsuoti ar ne dėl šio kompromiso. Tačiau aš turiu pasakyti, kad jeigu dvi frakcijos e, pasiūlė kompromisinį pakeitimą, tai tas pakeitimas yra kompromisinis ir yra faktas. Deja, e, labai gaila, kad e, pataisų tikėjai nėra patenkinti tuo, kaip e, kompromisai yra atspindėtos jų pataisos. Tačiau aš manau, kad yra faktas, jog vis tiek e, toks kompromisas egzistuoja. Pirmininkas, ačiū labai, bent vienas bando man padėti. Taigi, galime dėl to ginčys, ar tai yra kompromisas ar ne, tačiau turime laikytis taisyklių. Pone Hall, dėl darbo tvarkos dar noriu pasisakyti. Aš tikiuosi, kad taip pat galėsiu Jums padėti ar mes negalėtume įsiklausyti taip pat ir į e, pataisų autorių nuomonę ir e, po to balsuoti dėl šių pakeitimų, kurie buvo pateikti ir kurie nepilnai atspindėti kompromise atskirai dar po to. Pirmininkas, svarstydami darbo atvarkę, mes jau išsiaiškinome, kad pirmiausiai balsuosime dėl kompromisų pakeitimų, o po to balsuosime dėl tų dviejų paskait, pataisų atskirai, nes to buvo reikalaujama. Taigi Aš manau, kad taip būtų teisingiausia. Balsuojame dabar dėl 54 kompromiso. Kas balsuoja už? Kas prieš? Turime pasitikslinti elektroniškai, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 26 už, 25 prieš. Dabar balsuosime atskirai dėl 426 pakeitimų iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį. Kas prieš? pusė komiteto narių visai, visiškai nebalsuoja. Tai taip pat yra tam tikras nuomonės pareiškimas, tačiau negaliu suprasti, kokie yra rezultatai. Kas už 426 pirmąją dalį, kas prieš susilaiko, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko. Sakyčiau, kad antroji dalis yra atmesta 427. Pasitikslinkime dėl 426 pakeitimo antrosios dalies elektroniškai, pradedame balsuoti, balsuoti baigiame. Atmesta. 427. Kas už? Kas prieš? Susilaiko pasitikslinkime 427 pakeitimas, pradedame balsuoti, balsuoti baigiame, atmesta 428 kas už, prieš, susilaiko pritarta. Trečiasis kas už, prieš, susilaiko pritarta, ketvirtasis už, tiksliau atkrintas, sako pirmkas, penktasis už, prieš, susilaiko pritarta. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dešimtasis už, prieš, susilaiko atmesta. Vienuoliktasis už, prieš, susilaiko pritarta. Dvyliktasis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Tryliktasis už, prieš, susilaiko pritarta. Keturioliktasis už, prieš, susilaiko atmesta. Penkioliktasis už, prieš susilaiko atmesta 16. Vėl su žodiniu pakeitimu iš dviejų dalių, ar kas nors prieštarauja. Vėl yra prieštaravimas žodiniam pakeitimui. Balsuosime dėl originalo be žodinio pakeitimo. Kas už pirmąjį 16 pakeitimo dalį, kas prieš, susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Antrasis kompromisas už, pasitikslinkime dėl antrosios dalies elektroniškai. 16 pakeitimo balsuoti pradėme. Balsuoti baigiame. 26 prieš 24 už atmestą antrasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta, 20 kas už, pirmąją dalį prieš susilaiko pritarta, antroji dalis atsimta, 21 kas už, prieš susilaiko pritarta, 22 kas už ir 23 kas už, prieš susilaiko pritarta, 24 už, prieš susilaiko pritarta, trečiasis kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 31 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, pirmasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, antrasis už prieš susilaiko atmesta. Dabar imta šeštasis pakeitimas. kolega Turmis norėtų pasitiksinti balsavimo rezultatus dėl <laughs> antrojo pakeitimo. Kolega Turmis pageidauja šio pasitikslinimo. Balsuoti baigiame. Atmesta. Kas už intą šeštąjį pakeitimą, kas prieš susilaiko pritarta. Aštuntasis atkrinta. Vienuoliktasis kas už, prieš susilaiko atmestą. Tiek. Dar balsuosime už visą dokumentą. Tikrai nesitikėjau tokio balsavimo. Šiandien balsuoti pradame gautinis balsavimas. Suoti baigiame ir atmesta. Ne, pirmininkas juokauja. Vienu konservatorių frakcijos balsuotojų yra per daug. Balsavimo rezultatas yra 42 balsai už, 3 prieš, 4 susilaikas, sveikiname. Sunku darbą nuveikėme. Dabar balsuosime dėl Chichester. Uh, nuomonės diskusijos nebus šio klausimu. Pone Kolarska Babinska, aš tik labai norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams per visą savo gyvenimą tiek daug kompromisų nesu pasiekusi ir sudariusi, nes kompromisai tikrai turi labai įvairių apibrėžimų ir atspalvių, taigi privalėjau išmokti visus tuos atspalvius ir labai dėkoju visiems kolegoms ir sekretariatui, kurie padėjo man šį sudėtingą darbą atliekant. Dabar balsuosime dėl kolegos Čičiusterio pranešimo. Pone von Bremt, ar turėtumėte pasiūlymų dėl balsavimo tvarkos? Prašau. Žinau, kad e, mano pranešimas e, yra labai nedidelis, e, tačiau turėtume, manyčiau, dėl jo balsuoti prieš balsuodami dėl prieš pono Čičisterio pranešimą. Ačiū labai, sako pas pirmininkas. E, mes iš tikrųjų turėtume balsuoti dėl e, trilogo darybų rezultatų, ponios von Brent pranešimo elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame, prašau balsuoti elektroniškai. O dabar balsuoti baigiame. Rezultatai balsavimo labai aiškus, sveikiname dar kartą pranešėją ir atsiprašo pirmininkas už tai, kad neteikė šio pranešimo pirmą balsavimą. Kolegos Čičis tai yra pranešimas, pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Dabar antrasis pakeitimas, kas už kas prieš. Dar kartą teikiu balsavimui antrį pakeitimą, kas balsuoja už, kas prieš. Susilaiko pritarta. Trečiasis pakeitimas, kas už. Tiksliau, trečiasis atkrinta. Visiškai susipainėjau, sako pirmininkas. Ketvirtasis už prieš susilaiko pritarta. Šeštasis. Kas už pirmąją dalį. Kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta. Septintasis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Aštuntasis už, prieš, susilaiko atmesta. Devintasis už, prieš, susilaiko pritarta. Vienuoliktasis už, prieš, susilaiko pritarta atmesta, antrasis kompromisas kas už, prieš, susilaiko pritarta, dvyliktasis atkrinta, tryliktasis kas už, prieš, susilaiko atmesta, keturioliktas už, prieš, susilaiko atmesta, šešioliktasis kas už, prieš, susilaiko atmesta trečiasis kompromisas, kas už. Dėl šešioliktojo pasitikslinkime balsuoti. Pradedame. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta susilaiko pritartas. Penktas kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Šeštas kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Dvidešimt antrasis kas už, prieš susilaiko atmesta. Dvidešimt trečiasis už, prieš. Dar kartą balsuojame dėl 23 pataisos, kas už prieš susilaiko atmesta. 24 už prieš susilaiko pritarta. 25 už prieš susilaiko pritarta. 25 už prieš. Kas čia vėl dabar vyksta? O, atsiprašo, pirmininkas antrą kartą teikia balsuoti tą pat pakeitimą. Ilgiau nei valandą pirmininkas balsuoti negali. 26 atkrinta, 27 kas už, prieš susilaiko. Pasitikslinkime. 27 balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Aiškiai balsų daugumą pritarta gautinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Ir baigiame balsuoti. Rezultatas balsavimo yra aiškia balsų persvara patvirtinta. Sveikiname Čarlzą. Dabar galtinis, paskutinis balsavimas. Tikiuosi, niekas neturi jokių pastabų, galime tiesiogiai balsuoti. Tik tai vieną kartą elektroniniu būdu pradedame balsuoti. Visi balsavote. Balsuoti baigiame. Pritarta Sveikiname Daniel Kasparį. Tiek buvo šiandien balsavimų. Ačiū visiems prancūziškai ir angliškai. Nu, kad mes tikrai taip išsamei balsuojame nedažnai. Jeigu rasiu darbo tvarkį, sako pirmininkas, tai dabar paskelbsiu kitą darbo tvarkės punktą. Ja, ja. Also, noch Höchstwerte an Radioaktivität in. Didžiausi leistini maisto produktų ir pašarų radiacinės taršos lygiai ir taip toliau. Kolega Belet yra pranešėjas. Ponas ir ponai, prašau susėsti, prisisekti saugos diržus, nutilti ir suteikti galimybę ponui Beletui pasisakyti dabar. Ivo, prašau. Herbert, Chairman like Ačiū pirmininkė, norėčiau Olandų kalbą trumpą įžangą padaryti. Uh, dit, uh, beste kolegas, dit ontwerpverslag gaat dus over een. Gerbiami kolegos, tai iš tiesų yra pranešimas susijęs su tarybos reglamentu. Čia mes kalbame apie didžiausius leisnus e, maisto produktų ir pašarų radiacinės taršos lygius po brandolinės avarijos. Kalbame apie naują dokumento versiją apie naują teisės akto e, versiją ir norėčiau iš karto nuvilti kai kuriuos e, kolegas, kurie mano, kad tas teisės aktas buvo iš esmės pakeistas. Iš tiesų, egzistuojančio teisės akto turinys nekeičiamas. Šio, šią naują versiją, tas, kas tuo abejoja, norėčiau tiems nurodyti atitinkamus dokumentus, kurie išvardinti mūsų pranešime, tai yra 16 punktas, taip pat yra te, Teisės reikalų komiteto nuomonė ir taip pat Teisės tarnybos nuomonė. Tai buvo parlamento komisijos ir tarybos teisės tarnybų grupės, darbo grupės e, pateiktas pasiūlymas. Taigi mes čia kalbame ne apie teisės akto keitimą, o apie kodifikavimą. Tiesiog čia trys egzistuojantis reglamentai yra sujungiami į vieną. Ir kodėl buvo E, rengiamas šis pranešimas dėl to, kad buvo įtraukta nauja konstatuojamoji dalis, tai yra 15 konstatuojamoji dalis. Ir šioje konstatuojamojo dalyje yra kalbama apie tai, kodėl taryba įgyja tam tikrų įgaliojimų, tam tikrų kompetencijų. Apie tai kalbama 15 konstatuojamoje dalyje ir čia kalbama e, apie tai, kad taryba tarybai išlieka teisė patvirtinti šį reglamentą. Taigi tokia yra viso pakeitimo esmė. Norėčiau apibendrinti, šiame reglamente kalbama apie štai ką. Tai yra tarsi toksai dviejų pakopų įsikišimo mechanizmas, jeigu atsirastų radiacinio švitinimo pavojus dėl radiacinės ar atominės katastrofos. Todėl e, taryba įgauna įgaliojimus išleisti ad hoc reglamentą tai konkrečiai katastrofos vietai konkrečiam laikotarpiu. Tai yra pirmoji priemonės dalis. Tai yra, jeigu kažkas atsitiktų ir, ir susidurtume su radiacijos pavojumi. Toliau antroji pakopa yra tokia, patvirtinus ad hoc, e, komisijai patvirtinus ad hoc e, reglamentą per vieną mėnesį taryba turi galimybę arba pakeisti tą komisijos reglamentą, arba jį patvirtinti. Taigi, tai nereiškia, kad bus galima keisti reglamento tekstą. Tačiau nepaisant to, aš vis tik turiu tam tikrų kritinių pastabų, kurias aš parengiau pasitarę su teisės tarnyba. Mes manome, kad konstatuojamoje dalyje, kuri yra pridėta prie šio dokumento, nėra aiškiai paaiškinta, kodėl taryba gauna, įgauna tokią kompetenciją. Be to, mes taip pat abejojame, ar E, šitas dviejų pakopų procesas, tai yra pirmasis žingsnis ir antrasis žingsnis, e, kur, kurio metu taryba turi patvirtinti komisijos priimtą sprendimą, ar apskritai tai turi kažkokios pridėtinės vertės valstybėms narėms ir parlamentui. Todėl mes pateikėme visą eilę pakeitimų ir visi tie pakeitimai yra susiję su ta naujaja konstatuojamąją dalimi. Tai yra 15 konstatuojamoji dalis, kuri turės tikrai daug pasiekmių. Ir aš pasitaręs su teisės tarnyba siūlau tokį dalyką. Aš siūlau, kad Europos komisija gau, įgautų e, galių įvykus radiaciniai nelaimiai, e, to jau pat nustatyti leistinas e, radiacinės taršos vertes, taip kaip numatyta pirmame ir antrame prieduose, ir taip pat, kad ji turėtų deleguotus įgaliojimus, tai yra turėtų galimybę patvirtinti deleguotą teisės aktą, kad kad ji galėtų taisyti tą taršos e, lentelę ir atitinkamą maisto produktų sąrašą. Tačiau tai turėtų būti tik komisijos kompetencija. Kalbant apie priedų priderinimą, gali atsitikti taip, kad reiks e, atsižvelgti į kažkokias, naujas, e, į kažkokias techninės naujoves ir pakeisti tą sąrašą. Toliau kitas dalykas, ką mes siūlome yra susijęs su tuo, kad mes nenorime, kad šis pasiūlymas leistų valstybėms narėms keisti kažką teisės akte. Manau, kad tai pasitarnaus tik tam tikrų valstybių narių interesams, bet ne vartotojų e, ir gyventojų interesams jų sveikatos apsaugos prasme. Taigi manau, kad tą ad hoc reglamentą turi renkti komisija, o ne valstybės narės. E, dabar e, reglamente yra parašyta, kad e, to ad hoc reglamento rengimą siūlo valstybės narės, tačiau mes kaip tik ir norime išbraukti tokią formuluotę. Kaip jau minėjau, yra numatyta dviejų pakopų procedūra ir komisija e, įvykus kažkokiai brandoliniai nelaimiai arba, pavyzdžiui, kai vyksta kažkokia spinduliuotė dėl kažkokios avarijos kokioj nors ligoninėje ar panašiai, tai e, tuomet mes siūlome, kad visos kompetencijos dėl teisės aktų tokiu atveju liktų tik tai komisijai. Tai yra, kad komisija būtų atsakinga. O kadangi yra kalbama apie tai, kad ir taryba turi galimybę e, leisti atitinkamus teisės aktus, mes norime išbraukti tą galimybę, mes norime, kad, at, kad už tokius teisės aktus susijusius su kažkokia katastrofa būtų atsakinga tik komisija. Aš jau minėjau, kad yra, galim, yra kalbama apie tų ribinių verčių keitimą ir tas didžiausias leistinas normas ar didžiausias tas ribinės vertes e, gali keisti arba papildyti tą sąrašą galėtų tik komisija. Tai turėtų būti tik komisijos kompetencija. Taigi, gerbiami kolegos, ar tai reiškia, kad taryba iš vis neturės jokio žodžio? Ne, e, taryba ir toliau e, išlaikys savo svarbes kompetencijas, pavyzdžiui, jos kompetencijos sritis bus tokia, kad ji galės atmesti įgaliojimų perkelimą ir galės pasinaudotis deleguotų teisės aktų. Taigi galutinė kompetencija vis tik bus skirta tarybai. Atsiprašau, komisijai. Taip pat mes norime, kad šis teisės aktas būtų suderintas su naujausiais e, teisės aktai. Ir kad čia būtų įtrauktos atitinkamos nuostatos susijusios su kūdikiu maistu. Kalbant apie kūdikių maistą, reikia kalbėti apie tokius maisto produktus, kurie yra skirti vaikams jaunesniems nei 12 mėnesių. Čia taip pat reikalinga kodifikavimo procedūra, nes tai yra svarbus institucinis klausimas. Mes norime, kad būtų sukurta daugiau aiškumo. Mes norime, kad visos kompetencijos liktų komisijai, bet taryba turės galimybę atšaukti tokį kompetencijų perdavimą. Tačiau tai taip pat yra susijusi su reakcija, tai yra taip pat susijęs su reakcija į, į turinį teisės akto. Taigi turinys, kaip jau minėjau, yra nekeičiamas. Dėkoju. Excuse me. Uh, Mr. Girek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ponas Girekas, ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Kalbant apskritai, aš pritariu ankstesniam kalbėtojui. Aš manau, kad čia nėra nieko naujo iš komisijos pusės. Tai yra tiesiog nauja redakcija pateikta sena informacija. Dėl to aš nesu labai palankiai nusiteikęs. Brandolinės avarijos, ypač tokios kaip Černobilio avarija, veršia mus nustatyti atitinkamus standartus, kokie yra didžiausi leistini brandolinės taršos lygiai maisto produktams ir pašarams. Tačiau Černobilio atveju mes patyrėme labai didžiulę paniką ir didžiausi leistini lygiai buvo sumažinti. Ir nebuvo atsižvelgta į tuo metu taikomas taisyklės ir galimas pamokas, kažkokius teigiamus poveikius e, tokių padarinių. Pavyzdys, kas galėtų atsitikti, yra toks. Praėjus 24 metams po Černobilio avarijos, laukinių šernų mėsa nebegali būti vartojama e, žmonių poreikiams, todėl kad laukiniai šernai, jie ėda trumus. Ir tas radiacinės taršos lygis yra labai pavojingas. Man yra labai daug abejonių susijusių su priedais prie šio reglamento. Komisijos ekspertai turėtų atsižvelgti į laikotarpį praėjusi nuo užkrėtimo laiko iki vartojimu, nes kartais čia nustatyti reikalavimai yra labai nelogiški. Pavyzdžiui, trečias priedas. Jame yra sumaišyti tam tikri maisto produktai. Neturiu jokių abejonių dėl teisinio pagrindo, tačiau yra tam tikrų minčių dėl priedų. Aš abejoju dėl jų vertės, kadangi ta, juose neatsižvelgta į mūsų patirtį po Černobilio avarijos, kai yra radiacinė tarš, tarša užkriesti e, vanduo, pašarai, maisto produktai ir taip toliau. Nepamirškime, kad yra tam tikra foninė radiacija. Ir tik tai po daugelio dešimtmečių ta foninė radiacija gali sukelti neigiamų padarinių. Ačiū. Ačiū, noriu padėkoti poniu Balėt už jo nuveiktą darbą, rengiant šį pranešimą. Ir turiu tris trumpus komentarus. Pirmiausia, aš pritariu jo požiūriui, kad reikia laikytis bendrijos požiūrio visą atsakomybę skiriant komisijai, o ne atskiroms valstybėms narėms. Man atrodo, kad kalbant apie bendrą rink, rinką ir maisto produktų importą ir eksportą laisvai visoje ES, reikėtų pagalvoti, kad jeigu skirtumėm įgaliojimus valstybėms narėms joms pačiom nustatyti tuos taršos lygius, tai vestų į visišką e, chaosą. Mes turėtumėm pasinaudoti įvykusią brandolinę avariją tam, kad nustatyti tam tikras apsaugos priemonės. Ir akivaizdu, kad įvykus didelėje avarijai iškyla taršos problema. Tačiau kartais tai gali būti tik labai nedidelė lokali problema ir kai kurios valstybės narės tiesiog tam tikrų produktų turėtų netiekti rinkai. Mes turime galvoti apie bendrą rinką ir apie tai, kad reikia išlaikyti laisvą produktų judėjimą toje bendroje rinkoje. Taigi aš pritariu pranešėjui ir jo požiūriui, kad komisija, jinai turi būti atsakinga už tų lygių, taršos lygių nustatymą. Antras dalykas, turiu nedidelį pasiūlymą Dėl antro pakeitimo. Manau, kad yra viena eilutė, kurią reikėtų peržiūrėti. Šiandieninė Europa yra įvairia kultūrė, labiau įvairia kultūrė negu 96 metais. Ir tam tikros, tikri šakniavaisiai, kurie čia yra įrašyti į mažai vartojamus produktus, taip pat tam tikri prieskoniai, kurie taip pat įtraukti į mažai vartojimų produktų sąrašą. Faktas yra tas, kad gyvenant Europos Sąjungoje gyvena daug žmonių e, iš Afrikos šalių, kilusių iš Afrikos šalių ir jie tuos e, produktus naudoja tikrai dažnai, kurie įtraukti į mažais kiekiais vartojimų produktų sąrašą. Taigi reikėtų galbūt peržiūrėti tą sąrašą, nes kai kurioms bendryjoms, kai kurioms tautoms tie produktai čia rašyti yra tikrai da, vartojami dažnai. Ačiū. Nesatori. Sì, grazie Presidente, soltanto. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Eh, eh, ritenendo che. Norėjau pritarti tam, ką pasakė prieš mane kalbėję kolegos. Aš taip pat manau, kad yra gerai, kad dabar bus kodifikuojamas šis reglamentas. Mes turime kodifikuoti esamą padėtį tačiau manau, kad pasiūlymas, kuris buvo pateiktas, yra šiek tiek per silpnas. Todėl aš pritariu pranešėjo pasiūlymui, kad kompetencijos turėtų būti paliktos komisijai priimti sprendimą, nes tokiu būdu būtų galima greičiau reaguoti ir pradėti skubius veiksmus jeigu yra kažkokia avarija ar katastrofa įvykusi. Aš tai vertinu teigiamai, bet aš vertinu teigiamai, turėdama menyje, kad tai yra tam tikra pereinamojo laiko tarpio nuostata. Mes kodifikuojame teisės aktus, tačiau mes vis tik turime parengti naują strategiją ateičiai, nes E, tai, kas dabar yra kodifikuojama, dėl to jau buvo priimti sprendimai anksčiau kloturmes. Uh, first, uh, Pirmiausia, dėkuoju už parengtą pranešimą. Mišelis Rivazy iš mano grupės detaliau yra išnagrinėjęs šį pranešimą, o aš tik tai keletą komentarų pateiksiu svarbių mano frakcijai. Pirmiausia, mums atrodo yra svarbiausia išsamei apgalvoti teisinį pagrindą. Galbūt visuomenės sveikatos e, straipsnius reikėtų naudoti. Ir kiek aš suprantu iš praneš, prašome e, teisės narybos pateikti nuomonę dėl šio teisės akto, dėl jo teisinio pagrindo. Kalbant apie deleguotusius aktus, mes manome, kad šiame etape mes dar konsultuojame su ekspertais. Ir jeigu mes laikysimės šios procedūros, tai mes kaip parlamentas prarasime daug įgaliojimų. Ir galiausiai tik tai taryba priims sprendimus. Ir mes visus įgaliojimus suteiksime tarybai, ją pasodinsime į vairuotojo kėdę. O galime dėl to susilaukti labai keistų, nekoordinuotų reakcijų ir tai turės nepagėdautiną poveikį vidaus rinkai. Šiame etape mes kol kas ieškome procedūros, kuris galėtų suteikti svarbesnį vaidmenį parlamentui ir užtikrinti, kad mes galėtumėm veikti kaip įmanoma labiau koordinuotai. Dėl vandens užterštumo klausimo turime komisijai pateikti klausimą. Mes suprantame, kad tricio lygiai ir bendro radioaktyvumo leistini lygiai yra reglamentuojami kitose teisės aktuose. O direkti... man atrodo, kad tai reglamentoja direktyva dėl geriamo vandens. Galbūt komisija galėtų paaiškinti, kaip šis komisijos pateiktas pasiūlymas, kaip jisai atitinka, ar jis šimtų procentų atitinka e, kitus teisės aktus. Nes nemanau, kad būtų teisinga kurti tokius teisės aktus, kurie prieštarautų jau esamiems galiojantiems teisės aktams ir kad tai suteiktų galimybę valstybės narėms tiesiog nesilaikyti tam tikrų nustatytų lygių ar nustatytų verčių, pavyzdžiui, kaip tai yra Europos direktyvoje e, dėl gerimo vandens. Čia kalbu apie radioaktyvumo lygius, tačiau manau, kad čia mano kolega išsameu panagrinės tą klausimą, nes jis labiau yra į jį įsigilinęs. Dėkuoju. Danke sehr, Kollege Mesaros. Dėkoju kolega Mesaros. A bizottság 1987 április. Ačiū pirmininkė. Komisija 87 metais priėmė sprendimą ir juo remiantis kiekvienas teisės aktas privaro būti kodifikuotas iki 99 iki 90 metų. E, radiacijos kiekiai pašaruose ir maisto produktuose e, su jais susiję teisės aktai bei atitinkamos santraukos buvo ir taip ir rengiamos, pritariu profesoriui Gierekui. Šios tris dokumentus būtų galima sutraukti į vieną ir reikėtų numatyti tam tikras išlygas geriau harmonizuojančios teisės aktus, nes kai kurie jų punktai kartojasi, persipina, nes e, atidžiau jūs išnagrinėjus įspūdis tikrai nėra labai teigiamas. Taip pat, kaip ir pranešės, nelabai suvokiu, kodėl taryba turėtų nustatyti e, veiksmų arba sprendimų apriepti. Manau, kad komisija turėtų priimti tuos sprendimus susijusius su teisės aktų įgyvendinimu. Ačiū. Pirmininkas, noriu paklausti, ar Įvas dar norėtų pasisakyti prieš e, išgirdamas komisijos e, reakciją. Tikiuosi, kad jo atstovai yra salėje, nėra. Tai gerai, vis tiek pakalbėsiu dabar olandiškai ir galbūt galėtume paprašyti komisijos atsiųsti savo atstovus į kitą posėdį, nes kai kurie kolegos turi klausimų komisijai, tarp jų ir aš, taigi pageidautume, kad jų atstovai kitame posėdėje dalyvautų, dabar pakomentuosiu olandiškai. Labai svarbu tai, ką minėjo ponė Ek bei kiti kolegos dėl bendrijos metodo taikymo. Manau, kad tai yra svarbiausias aspektas svarstant šį klausimą. Ir tikrai galiu ranką ant širdies pridėjęs pasakyti ponui Turmesui, kad skaitant, įsigilinant į pakeitimus, mes norime, kad iniciatyva turėtų komisija, o ne taryba ir mes pasisakome už bendrijos metodą, o ne už tarp vyriausybinį metodas siekiant išvengti tam tikrų pasikartojimų e, e, ir e, tam tikrų protekcionistinių aplinkybių susiformavimo. Manau, kad komisija reiktų numatyti galimybę greičiau reaguoti. Profesoriaus Geriko, ponas Hall ir kitų pasiūlymai, pono Turmeso taip pat susijęs su reglamento trimis priedais. Pirmame priedė kalbama apie radiacijos lygius. Taip pat kalbama antrajame priedė apie mažais kiekis vietoms maisto produktus ir apie pašarus kalbama trečiajame priedė. E, ir, ir e, Iš tikrųjų sudėtinga atsižvelgti visus pasiūlymus, nes kai kurie dalykai jau nebe, nebėra aktualūs, yra pasikeitę, yra neaišku, koks yra teisinis pagrindas. Dabar reiktų suderinti šios klausimus su parlamento teisės tarnyba. Kol kas teisinio pagrindo nėra, nebent mes dabar galėtume remtis tuo, ką man pranešė teisės tarnyba reiškia, kad mes turime remtis šiuo reglamentu. Jau anksčiau mes bandėme prieš kelis metus e, remtis šiuo reglamentu ir e, buvo pateiktas atitinkamas skundas Teisingumo teismui ir Teisingumo teismas priėmė sprendimą mūsų nenaudai. Galima būtų teikti, kad Lisabonos sutarčiai įsigaliojus aplinkybės pasikeitė, tačiau teisės tarnyba taip nemano. Mes galėtume iš naujo pamėginti, taip kaip siūlė ponas Turmesas e, e, vieš, visuomenės veikatos srityje pasididinti savo įgaliojimus ir e, perkelti šį klausimą į bendro sprendimo procedūrą, tačiau turėtume 95 arba 9 procentų galimybę, e, tikimybę tiksliau, kad Teisingumo teismas vėl priims sprendimą mūsų nenaudą, jeigu jį bus kreiptasi. Aš remiuosi atitinkamu uh, atitinkamą teisės tarnybos nuomonę. Teisės tarnybos siūlo atitinkamai nesielgti, kadangi precedentas jau yra, mes mėginamės taip elgtis, mums nepavyko ir aplinkybės iš esmės nepasikeitė. Pone Sartori taip pat pratėse ką tik mano išsakytą mintį. Tai yra e, tarpinio pobūdžio pasiūlymas ir e, ateityje mes E, turėtume dar grįžti prie šio klausimo svarstymo. Taigi apibendrinant būtų tokia mano reakcija į daugumą klausimų ir komentaro, aš taip pat esu nepatenkintas tuo, kad šiame postėje nedalyvauja komisijos atstovai. Pirmininkas man ką tik pranešė, kad teisės tarnybos atstovas ponas Šimagalija dabar ir galėtų sakyti kai kurios klausimus. Prašau. Thank you. First, I sh... Ačiū. Pirmiausia, turėčiau atsiprašyti, kad pavėlavau. Labai atsiprašau. Norėčiau labai trumpai pasisakyti. Pasisakyti dėl diskusijos, kuri buvo kuri vyko dėl mūsų pasiūlymo dėl reglamento didžiausių leistinų maisto produktų arba šradėtinės taršos lygių po brandolinės avarijos. Pateiksiu labai bendro pobūdžio komentatorą. Ir tai turbūt yra vienintelis komentaras, kuriu, kurį galiu pateikti šią prasme. Perskaitęs ataskai, pranešimo projektą, kurį parengė šis komitetas, turėčiau paprasčiausiai nurodyti, kad kalbant apie kodifikavimo procedūrą, kuri yra priskiriama prie naujos redakcijos dokumento, panašu, kad komisija pergrupuoja jau esamas nuostatas e, reglamento ir tos nuostos yra taikomos. Ir taip pat reglamento tekstas, taip kaip jis yra pakeistas, jis bus pakeistas nauja, naujų reglamentų. Iš pradžių buvo planuojama, kad tai bus kodifikuotas tekstas, tai reiškia, kad jame nebus jokių pakeitimų turinio prasme, o vėliau, vykdant teisėkuros procedūrą, kartu su pirminiu planuotu kodifikacijos procesu teisės tarnybos trijų skirtingų institucijų nustatė, kad išlieka įgyvendinimo įgaliojimai tarybai, tačiau tie įgaliojimai nėra pakankamai motivuoti. Ir pagal dabartinę jurisprudenciją audito rūmų jurisprudencija, toks įgaliojimų priskirimas turi būti pakankamai motivuotas. Taigi mes turime pirminę savo užduotį, tai yra kodifikavimo užduotį, pakeisti ir pereiti prie naujos redakcijos dokumento parengimo, tai yra mm, įrašyti naują 15 konstatuojamąją dalį. Aš vertinu tai, kad pranešimo projekte buvo pateikta tam tikrų pasiūlymų. Tie pasiūlymai yra įdomus, juos galėtų įvertinti komisijos teisės tarnyba. Ar čia galima įvesti kokiu nors turinio pakeitimu šiame teisės akte? Tačiau aš nemanau, kad būtent šiame forume reikėtų nagrinėti e, pasiūlymus dėl pakeitimų. Nes dabar mes kalbame apie esamų nuostatų kodifikacijos procesą. Žinoma, atsakingos komisijos tarnybos gali būti pakviestos ir paragintos apsvarstyti kokius nors galimus pakeitimus e, šio teisės akto, tačiau Tačiau dėje to negalime padaryti, kalbant apie šį naujos redakcijos dokumento pasiūlymą. Aš esu pasiruošęs atsakyti bet kurios klausimus, kurie galėtų kilti šiame kontekste. Ačiū. Much, Dėkuoju, ponas Tomas paprašė žodžių. Prašau. Aš pateikiau konkretų klausimą komisijos atstovams dėl taršos lygių geriamajame vandenyje. Deja, aš negavau atsakymo. Ar yra čia koks nors komisijos atstovas, kuris galėtų pateikti atsakymą, nes būtų gerai išgirsti atsakymą į šį mano iškeltą konkretų klausimą to this team member. Um, there are no experts, unfortunately, that can... Deja, mes neturime eksperto, kuris galėtų atsakyti į jūsų klausimą dabar, tačiau mes raštu jums pateiksime atsakymą vėliau. Ačiū. Mr. Thomas, are you satisfied with that? Ponas, ponė Tomas, ar jūs patenkintas? Nėra įprasta, kad yra komisijos atstovai, tačiau jie negali patikti atsakymą. Tačiau, nu taip, jeigu neturime kompetitingos mens, gal tuomet bent jau komisija galėtų mums patikinti, kad kitą kartą, kai nagrinėsime šį dokumentą, kad čia dalyvaus kompetitingas asmo. Ponas Belet, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pritarti ponui Turmesui nes iš tiesų yra labai svarbu, kad komisijos atstovai tikrai būtų nagrinėjant tokius klausimus ir būtų gerai, kad kitą kartą jie jau būtų tai, ką sako teisės tarnyba. Tai iš dalies yra panaikinama tuo dokumentu, e, kurį aš turiu ir tai yra 17 dokumento punktas, tai yra teisės tarnybos laiškas. Ir ten yra parašyta, kad komitetas, tai reiškia mes, pagal tarp institucinę susitarimą, tarp institucinį susitarimą galime pateikti pasiūlymus dėl kodifikavimo procedūros komisijai. Mes, aišku, tą ir darome. Tačiau, manau, jeigu mes dirbame pagal 31 straipsnį, Jis yra įtrauktas taip pat ir į Lisabono sutartį. Nenoriu čia dabar visko dėstyti labai sudėtingai, tai mes tuomet turime tik tai patariamąją galę. Tačiau e, vis tiek mes turime teisę teikti kažkokius pasiūlymus ir pakeitimus ir e, tą teisę galima grįsti laišku, kurį mums parašė Teisės reikalų komiteto pirmininkas. E, tai tuomet tai prieštarauja tam, ką pasakė e, didžiai gerbiamas teisės tarnybos atstovas, ką tik kalbėdamas. Ačiū. That's... So, die nächste uh, Punkt auf der Tagesordnung ist der Report on Competition Policy. Kitas darbo atvarkės punktas yra prašymas dėl konkurencingumo politikos. Turim pranešti dar, kad e, pataisų teikimo Terminas baigėsi lapkričio 10 dieną vidurdienį, kitas darbo tvarkės punktas yra konkurencijos politikos pranešimas. Šią temą žodis teikiamas Silvanai Kochmerin, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tai yra pirmas kartas, kuomet mes, Europos parlamentas, teikiame nuomonę e, dėl konkurencijos politikos ataskaitos. Tai yra, atsiprašau, tai yra antras kartas, praėjusiais metais jau teikiame e, tą nuomonę. Tvarkaraštis iš tiesų yra labai griežtas, jūs dar pasakysite. Jau poryt yra galutinis pakeitimų pateikimo terminas, tai reiškia, kad iš tiesų mes turime dirbti labai skubiai. Aš bandžiau šioje nuomonėje e, pristatyti esminius dalykus, kurie yra svarbus mūsų komitetui, mūsų komiteto kompetencijos prasme. Visų pirma, aš norėjau atkreipti dėmesį į tokias temas kaip energetika, liberalizavimo paketas. Čia mes kalbame jau apie trečiąjį liberalizavimo paketą. Ir aš e, manau, kad yra gerai, kad komisija prižiūri, kaip yra įgyvendinamas tas paketas. Ir jeigu nebus pagerinta konkurencija, e, konkurencija tai tuomet reikia peržiūrėti energetikos sektorių šią prasme. Toliau kitas dalykas, kuris yra tikrai labai aktualus e, mums Europos parlamentui, tai yra tyrimas dėl žiniasklaidos koncentracijos. Ir atrodo, kad praėjusiais metais komisija šiame kontekste nelabai ką nuveikė, todėl dabar tarsi daromas jai spaudimas ir čia yra pateikiamas parlamento reikalavimas. Toliau dėl roamingo, dėl tarptinklinio ryšio kainų. Ir kalbant apie telefoninių pokalbių tarifus ir trumpųjų žinučių siuntimo tarifus nuo 2006 metų, tie tarifai sumažėjo, ženkliai sumažėjo, pavyzdžiui, trumpųjų žinučių tarifai atveju netgi 60 procentų sumažėjo jų kaina ir buvo išreikštas prašymas, ypač atsižvelgiant į įvairių nevyriausybinio organizacijų e, prašymus, kiek įmanoma greičiau peržiūrėti šią sritį ir dar labiau mažinti kainas. Nes yra manoma, kad šioje srityje konkurencija vis tik yra, konkurencingumas yra nepakankamas ir todėl e, mes, mūsų komitetas, teiksime atitinkamus pasiūlymus. Toliau kitas dalykas e, - naujų mobiliojo ryšio dažnių skirimas. Čiagi vėl reikia atsižvelgti į konkurencingumo sąlygas ir atrodo, kad kol kas komisijos procesas yra pasirinktas e, nepakankamai skaidrus ir komisija nesugeba pasakyti, kaip vyksta atitinkami procesai įvairiose valstybėse narėse. Ir todėl mes prašome komisijos, kad tokie konkursai kalbant apie mobiliojo ryšio dažnius, vyktų skaidriai. Toliau kitas dalykas yra viešojo radio finansavimas. Tai yra dažnai užduodamas klausimas ir parlamentas jį taip pat dažnai nagrinėja. nagrinėjo. Ir ar galima šį finansavimą reglamentuoti pagal subsidijų nuostatas, jeigu taip, tai tuomet e, kokiu būdu. Toliau galiausiai paskutinis aspektas susijęs su konkurencingumo taryba. Ten buvo akcentuojama, kad inovacijos ir patentai yra labai svarbus dalykas Europos pramoniai ir ateityje reiks ypatingą dėmesį skirti tam, kad ES būtų įvesta vieninga patentų sistema. Na ir galiausiai pats paskutinis punktas, kuris yra susijęs su ilgalaikiais e, parlamento reikalavimais komisijai, tai kad būtų įtrauktos specialios nuostatos mažoms ir vidutinėms įmonėms. E, Taigi tokie yra esminiai dalykai. Aš jau buvau susitikusi su kitų frakcijų šešėliniais pranešėjais, man pavyko su ponė Hersok jau pasikalbėti, kitų šešėlinių pranešėjų darbuotojai su manim buvo susitikę ir aš manau, kad mes galėsime parengti savo nuomonę, savo komiteto nuomonę ekon komitetui ir kad jis atsižvelgs į mūsų nuomonę rengdamas pranešimą. Taigi, tokia būtų trumpa apžvalga to, kas vyksta. Äh, Dėkoju, ponė Kochmerin. Nori pasisakyti dar du parlamento nariai. Pirmasis narys yra ponė Hercog, prašau. Uh, uh, Ačiū pirmininkė, noriu pasveikinti pranešėją už jos darbą ir už jos gerus ketinimus bendradarbiauti šešėliniais pranešėjais. Noriu pabrėžti tai, ką nesako, tai jau antrą kartą keliama ši tema, nes pagal Ispanų sutartį konkurencijos politika yra bendro sprendimo sričiai priklausantis klausimas. Mes turime galvoti apie ateitį ir galvoti, kaip valstybės pagalbos politika padeda ekonomikai ir įmonėms, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Pritariu beveik viskam, ką jis pasakė. Mes parengėme pakeitimus, juos jau pristatėme. Tai yra papildomi e, pakeitimai. Pirmieji yra susijęs su energijos infrastruktūros modernizavimu, kad tai yra pirminis e, siektinas tikslas ES. Ir labai svarbu e, atkreipti komisijos dėmesį. Antra, Atrodo gana unikalus atvejs, bet kaip ataskaita iš komisijos e, sakoma, kad reikėtų reglamentuoti valstybės pagalbą krizę atveju, nes ištikus krizėms vienintelis būdas regionui iš krizės išeiti, tai yra suteikti valstybės pagalbą vienai ir kitai sryčiai. Taigi mes norime pasiūlyti pakeitimą, kad reikia institucinių paramos mechanizmų greitai reaguoti ir leisti pasinaudoti valstybės pagalbos politiką, nes tai yra labai svarbu. Priešingų atvejų gali kilti klausimų dėl klausimo sprendimo skaidrumo. Tai yra taikytina ir Vengrijos atžvilgių. Toliau reikėtų vertikalių ir horizontalių gairių dėl valstybės pagalbos teikybo. Įvairiuose sektoriuose, pavyzdžiui, telekomas labai įvairūs sektoriai apsijungia, taigi tarp sektorinis bendradarbiavimas taip pat yra svarbus ir skirtingos valstybės pagalbos politikos yra taikomos e, skirtingiems sektoriams, o čia e, šią padėtį reikėtų išnagrinėti atidžiau ir pagerinti padėtį. Tai tokie mūsų pakeitimai, o e, kitais visais atvejais mes visiškai pritarėme e, pranešimą rengusiai parlamentarai. Ačiū. Ponas Benson. Ačiū pirminkė. Dėkuoju už patiktą nuomonę. Čia yra kalbama apie daug sričių, kuriuose dirba mūsų komitetas. Norėčiau kalbėti apie keletą aspektų, kurios, kuriuos norėčiau matyti trauktus. Pirmiausia, manau, kad reikėtų aiškių nuorodų į principus, kurių pagrindų mes grindžiame savo konkurencijos politiką. Čia aš turiu atviros, atvirų rinkų principą ir vienodų sąlygų sudarimo pra, principą, kurie labai svarbus bendrai rinkai, migracijai ir tvariam darbo vietų augimui. Kalbant apie energetikos sritį, Manau, kad reikėtų sukonkretinti šią pastraipą, įtraukti kliūtis iškylančias konkurencijai. Taip pat aš manau, kad reikėtų paraginti komisiją užtikrinti konkurenciją viso, visoje skaitmeninėje rinkoje, nes vis daugiau įvairių produktų ir paslaugų yra šioje rinkoje. Reikėtų kreipti dėmesį į standartų suderinimą ir galiausiai dėl mažų ir vidutinių įmonių. Ta pastraipa turėtų būti suformuota stipriau ir konkrečiau. Ačiū. Ačiū ponui Benson. Dabar galbūt galėtumėm išgirsti komisijos nuomonę. Prašau. Thank you, Mr. Chairman. Yes. Ačiū, pirmininkė. Visi sveikina nuomonės projektą e, kuriame mūsų nuomonė pabrėžiami svarbus klausimai. Pirmiausia, norime priminti kad turėtume stengtis pritaikyti visas turimas priemonės, e, bandant įvairiose sektoriuose užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamų taisyklių. Buvo komisija raginama pasinaudoti atitinkamą priemonę atlikti tyrimus tam tikrose sektoriuose. Mes priimsime domen, domen šį pranešėjo pasi, pranešėjos pasiūlymą, tačiau mes komisijos lygmenių stengiamės surasti geriausius būdus spręsti bendro pobūdžio klausimus ir pritaikydami savo turimus politikos priemonės, aš turiu menį energetikos rinkas, čia daugiausiai ir žiniasklaidos koncentraciją mes turime iškoti geriausių turimų priemonių, kurios dabar galioja. Pritarėme pasiūlymui užtikrinti geresnį vidaus rinką energetikos e, srityje ir pritarėme pranešėjos nuomonį. Šiuo klausimu norime priminti pastaraisiais metais mūsų e, įvykdytus veiksmus ir šiais metais taip pat atitinkamus veiksmus ir iniciatyvas įgyvendiname. Dėl tarptinklinio ryšio ir e, ketvirtosios kartos e, mobilio ryšio dažnių paskirtimo pasiūlymus taip pat priimame domen. Kalbant apie mažas ir vidutinės įmonės, norėtume priminti, kad jau 2009 metų ataskaitoje norėjome skirti daugiau dėmesio uh, mažoms ir vidutinėms įmonėms tiek ataskaitos projekte, tiek ir dabartėme projekte, kuris pradėtas renkti už 2010 metus. Pabaigai galbūt keletas pastebėjimų susijusių su šešėlių prašėjų nuomonė dėl Lisabonos sutarties. Norime priminti, kad Lisabonos sutartis nepakeitė bendro sprendimo procedūros, kuri šioje srityje netaikoma, tačiau komisija visą laiką stengiasi konsultuoti su Europos parlamentu, išgirsti jo pasiūlymus, priimti juo, juos domen ir mes e, nuolat keičiamės informaciją ir dokumentais. Tiek būtų informacijos iš komisijos. Ačiū pirmininkė. Ar pranešėjant pageidautų žodžio, parašau, ačiū labai už komentarus ir pasiūlymus. Nu. Labai svarbu glaudžiai bendradarbiauti su šešėniais pranešėjais, kadangi laiko daug ir e, mes siekiame parengti tokį dokumento tekstą, kuriame būtų atspindėta komiteto nuomonė. Manau, kaip minėjo Edith Herzog, kad e, pasitelkę pakeitimus galėsime uh, sustarti dėl bendros pozicijos, kalbant apie energetiką ir energetikos rinkos liberalizavimo paketą. Svarbiausias siekis šioje srityje yra pabrėžti, kad jeigu 2011 m. kovo mėnesį įsigalios trečiasis energetikos rinkos liberalizavimo paketas, mes privalome užtikrinti, kad būtų pagerintos konkurencijos sąlygos jį įgyvendinant ir galbūt reiktų atlikti atitinkamą sektorinį tyrimą ir jeigu tas tyrimas nebus atliktas greitai, tai greitai nepagerės konkurencijos sąlygos. Manau, kad dabar spalio mėnesį 2010-aisiais, darant nuorodą į 2009 metų padėtį, ta formuluotė yra jau pakankamai griežta, nors galbūt ne visiškai pritariu jos turiniu. Kalbant apie pagrindinius principus, tai uh, Sakykime, kad yra tam tikrų apribojimų dėl e, dokumento apimties, yra e, ribojamas ženklų skaičius teikiant pataisas tačiau e, teikiant pataisas tokie apribojimai griežti jau nėra taikomi, tai galbūt mes e, galėtume per pataisas įtraukti ir papildyti atitinkamas nuotaisas dėl mažų ir vidutinių įmonių ir e, tą apimti šiek tiek išplėsti, leidžiant pasinaudoti didesnių skaičiumi ženklų nei 1500. Aš tikiuosi per atmiausius metus glaudžiai bendradarbiauti šioje srityje su komisija, nes e, Europos parlamentas yra suinteresuotas tuo, kad ES konkurencingumo politika būtų formuojama veiksmingai. Noriu priminti, kad pataisų teikimo terminas baigėsi poryt. Jeigu norėtumėte pataisas pateikti, turėtumėte paskubėti pataisos gali būti teikiamos tik anglų kalba. Tuo ir baigsime pirmąją mūsų posėdžio dalį, posėdį pratesime po pietų trečią valandą. Ačiū labai.